Colleagues, um, we were waiting for our final panel. Kolegos, mes e, laukėme paskutinio klausimo dalyvio, jis dabar jau atvyko ir norėčiau dar e, pateikti vieną pranešimą. Apie jį gavote tai ir elektroninį e, laišką. Šiandien po pietų savo posėdį pradėsime 15.30, ne 15, o 15.30. Ir jūs su visų biurai, biurams bus išsiųstas elektroninis laiškas. Toliau balsavimas dėl datį pranešimo bus perkeltas, atidėtas iki kito pirmadienio. Bus balsuojama kitą pirmadienį 17.30. Apie tai taip pat e, visi gausite elektroninius laiškus. Ir prašau apie tai pranešti ir kolegoms. Tai yra, kad posėdis prasidės ne 15, o 15.30. Ir prašau punktualiai susirinkti į posėdį 15.30, kai bus balsuojama. Ir e, manau, kad tai turėtų būti naudinga kolegoms, nes nemažai kolegų nebūtų spėję atvykti į posėdį 15 valandą. Taigi mes e, tuo pasirūpinome ir taip pat balsavimą dėl datį pranešimo atidėjome iki kito pirmadienio. Ir visų jūsų, jūsų biurus yra išsiusti elektroniniai laiškai, bet prašau apie tai informuoti ir kitus kolegas. Dabar jau turime visus klausimų dalyvius, pradėkime. Atsiprašau už šį vėlavimą. Dabar galime pradėti šios svarbius klausimus. Mm, tai yra neteisėto e, sulaikymo vykdyto ir Centrinės žvalgybos agentūros e, vykdyto e, perdavimo. Taigi turime ponę Ospetkilt ir, ir Liuką Radesku iš Europos politikos studijų centro, taip pat Eva Žoly, Rumunijos delegacijos narė ir Crofton e, Black tyriamosios žurnalistikos biuro atstovą. E, šis e, klausimas, tyrimas dėl tariamų įtariamo neteisėtai sulaikytų asmenų gabenimo Europos šalyse yra labai svarbus. Europos parlamentas nekarta pasmerkė mm, CŽV net, net slaptus asmenų sulaikymus ir ypatingojo perdavimo programą kadangi jį pažeidė daug žmogaus teisių, noriu priminti E, parlamento rezoliucijas, kurios buvo priimtos 7 metų vasarį, 12 metų rugsėjį, 15 e, metų, 13 metų spalį, 15 metų e, vasarį. Ir mes šiandien tęsėme darbą, tęsėme šį svarbų tyrimą, kurį atlieka mūsų koordinatoriai. Nenoriu dabar ilgiau kalbėti, noriu iš karto perėti prie pranešimų Noriu iš karto pradėti rytinę posėdžio dalį, kurios metu komitetui bus pateikta naujausios informacijos apie šį svarbų tyrimą ir iš JAV pusės, ir iš ES pusės. Taigi rytinė posėdžio dalis prasidės nuo e, tyrimų, e, tyrimojo dokumento pristatymo. Jį pristatys e, Europos politikos studijų centro CEPS atstovės Espelt Gild ir Raliuka Radesku. Ačiū. Dėkuoju Libe komiteto e, pirmininkui, visam Libe komitetui ir Europos parlamentui. Mes puikiai suprantame, kaip svarbu, kad šis komitetas ir Europos parlamentas prisideda, prisidėtų ieškant e, atsakymų į klausimus, kurių kilo, kai buvo pas, pažeisti teisinės valstybės principai, įstatymų viršenybės principai, kovojant su terorizmu, įskaitant ir ES teritoriją nuo 2000 iki 2006-2007 metų. Europos parlamentas mūsų paprašė ištirti, kas įvyko siekiant atskaitomybės. Ir mes taip pat buvome paprašyti išsiaiškinti, kas vyko, kai bendradarbiavo tam tikros agentūros ES valstybėse narėse, kai JAV vykdyt e, slapto kalinimo ir ypatingųjų perdavimų programą kurią mm, smarkiai kritikavo JAV prezidentas ir e, svarbus e, JAV vyriausybės ir senato veikėjai. Vyko labai platus CŽV neteisėtos veiklos e, tyrimas, buvo aiškinamasi, kaip e, buvo e, E, kalinami asmenys, kaip jie buvo perdodami ir JAV prezidentas tam tikrus veiksmus pavadino kankinimais. Mes taip pat domėjomės, kaip į tyrimą reagavo ES valstybės narės, e, kai buvo e, tyriami tie neteisėti veiksmai pažeidžiantis daugelį mūsų e, tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisų srityje ir tarptautinių teisės įsipareigojimus. Žinote, kad visos valstybės narės yra e, konvencijos prieš žiaurų elgesį ir kankinimus narės. Tyrimas yra susijęs su kaltinimais, kad buvo pažeista ši konvencija. Taip pat e, yra ir tam tikrų nusikalstamų elementų nes yra pagristų argumentų rodančių, kad mūsų jurisdikcijose veikiantys subjektai prisidėjo prie kankinimų. Taigi mums kyla labai e, svarbi prievolė pagal traptautinę teisę atlikti tyrimus, taip pat e, nubausti nusikaltelius ir padėti aukoms. Paprašysiu parodyti kitą skaidrę. Taigi dabar pasiaiškinkime, kas vyko. Per pastarosius 12 mėnesių išryškėjo du nauji elementai. Jie turi ypatingos reikšmės. Pirma, Europos žmogaus teisų teismo priimti du sprendimai Alnašyri ir Abu Zubaidai bylose. 2014 Jie buvo priimti 2014 m. Liepą. Abu šie sprendimai buvo, abi šios bylos buvo prieš Lenkiją. Bylos medžiaga buvo labai didelė, iki 250 puslapių. Ir Europos žmogaus teisų teismas labai teisingai išdėsto įrodymus kad šie du asmenys buvo kankinami bendradarbiaujant Lenkijos institucijoms, kadangi jos leido CŽV e, turėti slaptą kalinimo centrą Lenkijos teritorijoje. Šie faktai yra aiškiai išdėstyti, o Lenkijos institucijos ir Lenkijos vyriausybė e, nevykdė savo įsipareigojimų pagal žmogaus teisų sistemą, konvencijos 3 straipsnį, 12 straipsnį. Tačiau E, šis sprendimas tik dar aiškiau parodė, kad reikia atlikti tyrimą pagal konvenciją dėl kaltinimų ir persekioti atsakingus asmenis. Antras svarbus elementas apie kurį kalbame savo ataskaitoje, yra JAV Senato žvalgybos komiteto studija apie e, sulaikymo ir tardymo programą. E, ta studija yra žinoma kaip Feinstein ataskaita, buvo paskelbta 14 metų gruodį ir ten labai e, detaliai yra aprašoma JAV, aprašomi JAV vykdyti kankinimai. Be to, e, ten pateikiama įžvalgų į tai, kaip ES valstybės narės bendradarbiavo ir taikstėsi su ta operacija. CŽV pasirinkimas dirbti su kolegomis Europai, Europoje ir nesinaudoti JAV karinėmis bazėmis visame pasaulyje e, e, kankinant ir sulaikant asmenis e, yra labai aiškiai įvardinama šioje ataskaitoje ir yra aiškiai paaiškinta, kodėl CŽV nusprendė pasitelkti į pagalbą kolegas Europoje ir nesinaudojo savo ištekliais. Net ir programos pradžioje JAV karinėms pajėgoms kilo labai rimtų abejonių dėl šios programos tarptautinio teisėtumo. E, paprašysiu parodyti e, kitą skaitą ir perduosiu žodį Raliuką, kolegijai Raliuką, kuri kalbės apie atskaitomybę. Na, mes Tyrimą atlikome štai, kaip mes e, e, išstudijavome e, medžiagą, kurią gavome po parlamentinės studijos. Žiūrėjome, kaip kai kurios valstybės narės bendradarbiavo JAV vykdant ypatingoje perdavimo programą. Taip pat atsižvelgėme ir į naujus elementus, naujus įvykius. Pavyzdžiui, tai, kad buvo patvirtinta, kad egzistavo keturi e, sulaikymo centrai, du Lietuvoje, vienas Lenkijoje ir vienas Rumunijoje. E, Europos žmogaus teisų teismas priemė du svarbius sprendimus. Vieną prieš buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją ir du prieš Lenkiją. Be to yra dar tyriamos, nagrinėjamos dvi, kelios bylos prieš Italiją, Rumuniją ir Lietuvą. Ir nagrinėjame e, įvairių valstybių narių bendradarbiavimo laipsnį su CŽV. Ir tas bendradarbiavimas buvo įvairių formų. Tai buvo ir netiesioginis dalyvavimas, ir toks pasyvus dalyvavimas. Tai reiškia, kad kai kurios valstybės narės leido tranzitinius ypatingojo perdavimo skrydžius savo nacionalinėje oro erdvėje. Dauguma Europos valstybių narių tai leido. Kitos teikė žvalgybinę informaciją, kad būtų galima atlikti asmenų ypatingai perdavimą, taip elgėsi pavyzdžiui Švedija, arba CŽV buvo padedama sulaikyti, tardyti ir e, kankinti as, įtariamus teroristus. Taip elgėsi Italija, Junktinė karalystė. Uh, Žinoma, buvo ir kitų šalių, kuriuose veikė neteisėto sulaikymo centrai, aš jau jas minėjau, tai yra Lenkija, Lietuva ir Rumunija. Ir žiūrėdami, nagrinėdami šios tekstus, taip pat e, gilindamėsi į dokumentus, kuriuos pateikė Europos žmogaus teisų teismas, mes juos laikėme patvirtintais faktais ir įrodymais ir gilinomės į atsakomybės klausimą. E, Galvojame apie atsakomybę nacionaliniu ir virš nacionaliniu lygiu. Kalbant apie nacionalinę atsakomybę, žiūrėjome, kokius politinius tyrimus atliko valstybės narės, kokie vyko teisminiai nagrinėjimai. Ir ši mūsų studija yra atnaujinta 2012 metų studija CEPS ją tada taip pat atliko Europos parlamento užsakymu. Mes e, nekalbame apie ombudsmenų atliktus tyrimus, kadangi jų tiesiog nėra. Virš nacionalinių lygių gilinamės į jungtinių tautų žmogaus teisų komiteto tyrimus ir žmogaus teisų teismo atliekamą tyrimą. Čia matote, kokie tyrimai buvo atlikti nacionalinių nacionaliniai ir viršnacionaliniai tyrimai buvo atlikti mūsų pasirinktose valstybėse narėse, penkiose valstybėse narėse. Kaip matote, čia įtrauktos keturios šalis, dėl kurių, prieš kurias buvo pateiktos bylos, nagrinėjamos bylos žmogaus teisų teisme. Mm, šiuo metu yra vertinama situacija ir turiu pasakyti, kad padėtis ir jų bendradarbiavimo laipsnis smarkiai skiriasi, skiriasi ir jų atsakomybė. Penkiose čia paminėtose valstybėse narėse politiniai tyrimai demokratinių ar vykdomosios valdžios lygių buvo atlikti dauguma vyriausybių ir atitinkamos parlamentinės institucijos iš esmės neigia dalyvavusios ypatingoje perdavimo programoje, nors e, įrodymai rodo ką kitą. Teisminiai nagrinėjimai vyko ir vyksta visose penkiose čia paminėtose valstybėse narėse mm, pateiksiu Jums tokį apibendrintą dabartinės padėties vaizdą. Nustatėme, kad politiniai tyrimai buvo atlikti visose penkiose valstybėse narėse, tačiau kiekvieno tyrimo pobūdis ir apimtis tose valstybėse narėse smarkiai skiriasi. Dviejose iš penkių, Junktinėje ir Ita karalystėje ir Italijoje, ir parlamento, ir vyriausybės institucijos prisidėjo prie tyrimų. Tyr, tyrimai teismuose buvo atlikti nacionaliniu lygiu, tačiau ne vienas iš jų nebuvo veiksmingas. Pavyzdžiui, Lenkijoje, Junktinėje karalystėje, Italijoje ir Lietuvoje baudžiamieji tyrimai dar nebaigti. Jie baigsi tik Italijoje, Rumunijoje ir Junktinėje karalystėje yra pareikšti civiliniai ieškiniai. Dabar paaiškinsiu, su, komis, su kokiamis kliūtimis buvo susidurta atliekant šiuos tyrimus. Jeigu galvotume apie Europos žmogaus teisų teismo taikomus standartus, tai tarkime, kaip pavyzdžiui Lenkijos atveju, tai galėtume daryti išvadą, kad ne vienoje iš šių valstybių narių nebuvo atlikti veiksmingi tyrimai. Vis, visi atlikti tyrimai buvo dviejų rušių. Susi, gali būti apibūdinti m, mm, pagal tam tikrus trūkumus visose valstybėse narėse trūko tyrimo nepriklausomumo ir taip pat visos valstybės narės pasitelkė valstybės doktriną, kad išvengtų įrodymų teikimo ir veiksmingo tyrimo. Taigi tiek. Prašau dabar parodyti kitą skaidrę. Taigi turime naujų įrodymų, kurie rodo, kad ir JAF, ir ES neveikia įstatymų viršenybės principas, buvo smarkiai jis pažeistas Ir JAV prezidentas yra pareiškęs, kad JAV subjektai, kurie pagal šią programą prisidėjo prie kalinių kankinimo, e, turės imunitetą. Panašių pareiškimų iš ES valstybių vadovų mes negirdėjome, nors tai prieštarautų mūsų įsipareigojimus pagal žmogaus teisų konvenciją ir konstitucinę sąrangą valstybėse narėse. Mes jau žinome, kokio masto buvo kankinimai, kurios vykdė JAF vyriausybė. Ir mm, taip pat turime informacijos apie tai, kiek bendradarbiavo kai kurios ES e, agentūros ir subjektai Ir e, Raliuka jau minėjo, kad valstybės narės taip vangiai reaguoja į atliekamus tyrimus. Tai iš dalies yra suprantama, nes daugelis valstybių narių mano, kad taip elgesi tik norėdamos padėti JAV ir kad jos nėra kaltos. Bent jau tokia reakcija vyravo 2003-2005 metais. Tai buvo Švedijos reakcija į pirmąją bylą, kuri buvo pateikta mm, žmogaus teisų komitetui ir jungtinių tautų komitetui prieš kankinimus. Mm, ir tas bendradarbiavimas yra svarbi proceso dalis. Kaip jau anksčiau sakiau, Feinstein ataskaitoje yra kalbama apie tai, kaip mm, JAV kariškiai nenorėjo dalyvauti programoje. Jeigu ES atstovai taip pat nebūtų įsitraukę į šią programą, kaip tai padarė kai kurios valstybės narės, galbūt nebūtų buvę tokių žmogaus teisų pažeidimų. Raliuka, ar norėtum ką nors pasakyti apie 38 straipsnį? Taigi, siekdami nustatyti atsakomybę, mes Gilinomės į Europos žmogaus teisų teismo nustatytus standartus. Jie yra labai svarbus ir um, tai yra pirmas kartas, kai teismas nustatė, kad Lenkija pažeidė 38 straipsnį. Nes Lenkijos vyriausybė nesilaikė įsipareigojimų nustatytų konvencijoje. Ši nuostata reikalauja, kad e, hartijos narės turi teikti visą informaciją ir įrodymus, kad būtų galima veiksmingai išnagrinėti bylą. Tačiau Lenkija to nedarė, kai buvo nagrinėjamos bylos dėl žmogaus teisų pažeidimų prieš Lenkiją. Ir teismas nusprendė, kad Lenkija pažeidė 38 straipsnį. Gilindamėsi į teismo sprendimą, jame radome daug įstatymų viršienybės principo standartų, kurie padeda išsiaiškinti, ar tyrimas E, yra atliekamas teisingai. Taigi tas tyrimas turi būti nepriklausomas, nepriklausyti nuo vykdomosios valdžios įtakos, e, turi būti atribotas nuo nacionalinio saugumo klausimų, taip pat e, turi būti atribotas nuo vyriausybės deklaruojamo valstybės paslapčių principo Ir jeigu valstybė narė vadovaujasi šią doktriną, e, vis dėlto valstybės institucijos neturi vis, teisės visiškai apriboti prieigą prie informacijos. Ir šie standartai yra svarbus, kalbant apie atsakomybę tų penkių valstybių narių, kurios yra įtrauktos į ataskaitą. Taigi, ką turėtume daryti? Pirmiausia, manome, kad Europos parlamentas turėtų vadovauti ir siekti, kad būtų padarytas e, formalus pareiškimas ES vardu, kad būtų užtikrinta tinkama atskaitomybė, kad aukos nenukentėtų ir aukoms būtų užtikrintas teisingumas. Toliau reikia e, struktūruoto dialogo su atitinkamomis JAV institucijomis, atitinkamais mm, JAV atstovais kongrese ir senate, kad būtų keičiamas informacija. Informacija buvo keičiamasi jau tam tikrų, tarp tam tikrų agentūrų JAV ir Europoje. Ir e, geresnis keitimasis informacija e, leistų geriau kontroliuoti, kas vyksta duomenų profesinis kodeksas, profesinis kodeksas tarp valstybiniam duomenų valdymui ir atskaitomybei. Ir čia reikia apibriežti nacionalinio saugumo ir valstybės paslapčių bylas. neprimtinas yra asmenų kankinimas, slaptas kalningas ir ypatingiai perdavimai. E, reikia nuolat vertinti, ar valstybės narės laikosi e, reikalavimų dėl pagrindinių teisių e, užtikrinimo, dėl įstatymų viršenybės. Yra naujas Kopenhagos mechanizmas, kuris turi tapti ES politikos e, ciklo skirto pagrindinių teisių užtikrinimui dalimi. Ir galiausia, galutinė rekomendacija, kad turėtų vykti efektyvūs teisminiai tyrimai, e, remiantis Feinsteino ataskaitos rezultatais, kad ČŽV mokėjo labai didelės sumas, piniginės sumas e, valstybių narių atitinkamom tarnybom ir agentūrom, e, kurios sutiko dalyvauti ypatingojo išdavimo programoje. Ir tai taip pat mm, mm gali būti, dėl to gali būti ir įtarimų dėl korupcijos. E, tai būtų ir oro uostų tarnybos e, ir e, tos sumos niekaip neapskaitytos ir jokių sąskaitų nėra išduota. Dėkoju. E, dėkoju gerbiamai profesoriai Gald ir daktariai Radesku. Aš turėjau paminėti mūsų diskusijų pradžioje kad žvalgybinė ataskaita pateikta JAF e, komitete buvo paskelbta 2014 m. gruodžio mėnesį ir mūsų klausimas remiasi tą ataskaitą. Dabar suteiksime žodį mūsų kitai prelegentiai. E, tai ponė Eva Žoly kuri yra Libė komiteto narė. Mm, jinai buvo delegacijoje, kuri kartu su Libė komitetu prieš keltą savaičių buvo Bukarešte. Ir tos misijos tikslas buvo išsiaiškinti, e, kokie yra kaltinimai Rumunijai ir tuos kaltinimus e, patikrinti. Labą dieną, gerbiamas pirmininkė, labą dieną, kolegos mes kartu su Tanja Frežon, Laura Ferrera, Loran Lenars ir Ramūna Nikol Manesku buvome šioje misijoje. Aš iš pradžių a, maniau, kad turint galvoje, kad yra Senato, JAV Senato ataskaita, a, Transparency International atliktas darbas ir e, tyriamosios žurnalistikos atstovai yra tyrę šį, šios kaltinimus. Tai um, išsiaiškinsime, kokia šalis Diane Feinstein ataskaitoje buvo juoda spalva. Uh, pažymėta. Ir maniau, kad tai bus Rumunija. Bet noriu pasakyti, kad susitikau su žmonėm, kurie paneigė, kad Rumunijoje nieko nevyko. Bet pradėkime nuo pradžių. Mes susitikome su pilietinės visuomenės atstovais, Rumunijos žmogaus teisų asociacija, žmogaus teisų Rumunijoje asociacija ir uh, su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei su tyriamaisiais bei su žurnalistais, kurie užsima tyriamąją žurnalistiką ir gavau iš jų informaciją, kad labai sunku gauti informacijos atliekant e, tyrimą ir kad tas tyrimas visuomenėje nebuvo populiarus. E, po šio susitikimo mes susitikome su buvusių Rumunijos žvalgybos tarnybos vadovų. Jis jau buvo davęs interviu vokiečių spaudoje, pripažinęs, kad Rumunijoje buvo tokie sulaikymo centrai. Bet su mumis kalbėdamas jis taip tiesiai tų dalykų neminėjo. Jisai sakė, kad jis sutiko padėti amerikiečiams, kai amerikiečiai prašė patalpų ir tas patalpas suteikė bet sakė, kad nežinojo, neturėjo jokios idėjos, kas vyko tose patalpose ir sakė, kad neturi jokio supratimo, kur tos patalpos galėtų būti. Ir po šio susitikimo sustinkome su užsienio reikalų ministerijos atstovu, mūsų pirmininkas ponas Moraes yra parašęs ne vieną laišką Rumunijos valdžios e, institucijoms, e, prašydamas, kad mums leistų aplankyti tas patalpas, kurias žurnalistai nustatė kaip galimus sulaikymo centrus. Mus priemė e, valstybės sekretorius Rumunijoje, atsakingas už uh, Europos klausimus ir visiškai nepripažino to, kad kažkas galėjo vykti e, Rumunijoje, kažkas galėjo būti buvę Rumunijoje, nežiūrint visos tos informacijos, kuri surinkta. Jis sakė, kad tai, ką sako žurnalistai, nėra joks įrodymas. Ir visiškai mm, nevertino to atlikto darbo, atlikto tyriamojo darbo. Jis tik sakė, kad vyksta tyrimas ir jis į jį negali kištis. Taip, tai yra tiesa, bet mes jam atsakėme, kad jis atstovavo Rumunijai ir kad jisai turėtų informacijos, tai ne tik iš tyrimo tą informaciją jisai galėjo gauti. Jisai sakė, jei ataskaitoje nėra minima mūsų šalis, tai mes ir nesirošiame pripažinti, kad jinai irgi dalyvavo visame šiame procese. Kitą dieną mes susitikome su Rumunijos generaliniu prokuroru ir jisai irgi deng, bandė prisidengti tyrimo slaptumo šydų mum jisai pasakė, kad neturi jokių įrodymų, kad ponas Alinas Syri, kurio byla svarstoma Europos žmogaus teisų teisme, taigi jis neturi jokios informacijos, kad tas asmuo buvo sulaikytas, sulaik, laikomas Rumunijoje. Taigi aš labai ne, ne, neturiu didelio optimizmo dėl šio tyrimo rezultatų, kai aš klausiau, kiek liudininkų jis išklausė ir kiek viešbučių buvo aplinkta numanoma tyrimo centrą, tai iš to, ką jis pasakė, aš supratau, kad realiai to tyrimo ir nebuvo. Ir niekas mum nepadėjo patekti į tą centrą, į tą numanomą centrą. Mes prašėme ir valstybės sekretoriaus, kad galėtume ten apsilankyti, bet niekas mums neaiškino, kodėl, bet mūsų neleido ten. Ir misijos pabaigoje susitikome Rumunijos parlamente su Senato gynybos komiteto atstovais būtent jie ankstesnį tyrimą vykdė, kurio rezultatai buvo neigiami. Ir mes klausėme, ar jie, turint galvoje, kad atsirado naujos informacijos, tai yra 2014 metų Feinstein ataskaita, ar jie neplanuoja naujo tyrimo atlikti. Jie nebuvo visiškai prieš tokią mintį. Mes taip pat pasiūlėme, kad jie galėtų kryptis į JAV senatą, paprašyti necenzuruotos ataskaitos dalies, kuri skirta Rumunijai ir jie pažadėjo, kad tai padarys. O po to iš spaudos sužinojome, kad jie kreipėsi į senatos tokiu prašymu. Tai čia, ko gero, ir būtų tas vienintelis pozityvus mūsų misijos aspektas. Taigi, manau, kad turime tęsti tyrimus ir laukti, kol ta ataskaita bus pateikta necenzuruotų variantų. Dėkoju, gerbiamas Žoly. O dabar mes mm, suteiksime žodį kitam mūsų prelegentui, mm, o po to galimybė bus pateikti klausimus. Mes mm, labai pasikliauname tyriamąją žurnalistiką, tyriamaisiais žurnalistais, ypač tyrimo pradžioje, nes neturėjome daugiau informacijos, o dabar, kai jau yra paskelbtas paskelbta Feinstein ataskaita. Įdomu būtų išklausyti vieną iš tyriamosios žurnalistikos atstovų, poną Crofton Black. Prašom. Ačiū. Dešimt metų prabėgo nuo žinios, kad SŽV turėjo slaptų kalėjimų ES teritorijoje ir nuo to laiko mums tarsi dėliojosi atskiros dėlionės, dėlionės dalis ir ryškėjo vaizdas, kas vyko. Daug darbų nuveikė būtent žurnalistai JAV, Junktinėje karalystėje, Lenkijoje, Rumunijoje, Italijoje ir kitose valstybėse. Daug darbų atliko ir vyriausybės, tyriamosios komisijos ir Europos parlamento. Šis komitetas nevyriausybinės organizacijos visame pasaulyje taip pat prisidėjo uh, prisidėjo ir Ispanijos, Portugalijos, Italijos bei kitų šalių policijos institucijos. Dabar galima susidaryti įspūdį, e, koks buvo JAV Senato ataskaitos darbas. E, Ataskaita sudaro apie 500 puslapių, Mes dabar jau e, žinome pavardas tų žmonių, kurie dingo iš e, CŽV kalėjimų. Mes e, žin, turime liudijimus, kaip jie buvo kalinami, kankinami ir taip toliau. Taip pat susidarėme įspūdį, kaip atrodė pats kalinimas. Mes turime skrydžių duomenų, turime sąskaitų, leidžiančių suprasti, kaip vyko kalinių gabenimas, kaip jie skrido. Taip pat turime tyrimo medžiagos patvirtinančias, kad šie mm, pervežimai buvo suderinti dar prieš įkalinant kalinius. Taip pat turime įrodymų, rodančių, jog buvo stengiamasi nuslėpti um, skrydžio tikslą. Veiksmai buvo derinami su skrydžių operatoriais, buvo bandama suklaidinti ir neteikti informacijos apie tikruosius skrydžio galutinius tikslus. Taip pat senatas pranešė kad jie turi duomenų ir iš kitų šaltinių. Ja, senato ataskaita yra kalbama apie valstybių bendradarbiavimo lygmenį. Atsiskleidžia ir tai, kad daugelis žmonių dirbo visiškai nepriklausomai skirtingose lygmenyse. Ir JAV senatas tiesiog norėjo surinkti visą detalę informaciją, nekvesionodamas jos. 2012 metais šiame komitete buvo primta pirmoji rezoliucija ir nuo to laiko buvo patvirtinta, kad 2002-2003 metais Lenkijoje buvo slaptas kalėjimas, Romunijoje nuo 2003 iki 2005 metų ir Lietuvoje nuo 2005 metų vasario iki 2006 metų kovo buvo taip pat slaptas kalėjimas. Dabar mes jau turime tam tikrą aprašymą, kas ten vyko. Kaliniams nebuvo leidžiama e, miegoti, jie buvo prievarta e, maitinami Rumunijoje, pavyzdžiui. Ir Tas faktas, kad CŽV e, pasisekė nusikalsamai bendradarbiauti su ES valstybių kai kuriomis e, institucijomis ir tai, kad CŽV e, mokėjo didelės pinigų sumas už bendradarbiavimą, yra patvirtinamas dokumentais. Tyriamojo žurnalizmo vaidmuo čia taip pat didelis būta abejonių turimais įrodymais, jūs tikriausiai taip pat apie tai girdėjote, žmonės abejoja tais įrodymais, e, kartais pačiame procese taip pat abejojama įrodymais. Kitaip e, tariant, Kartais teigiama, jog turimais įrodymais negalima naudotis, todėl kad juos patekė žurnalistai. Tačiau ne aš sugalvojau šį argumentą, tiesiog ES kai kurie um, pareigūnai taip teigia. Rumunijoje tikriausiai girdėjote, kad teigiama, jog tiesiog nėra įrodymų, nėra kuo remtis, um, norint įrodyti kaltumą. Tokiu būdu stengiamasi um, viešojoje erdvėje e, skleisti abejonės tyrimo tikrumu. Europos žmogaus teisų teismas prieimė sprendimą byloje Alnaširi ir Abu Zubadaja prieš Lenkiją. Tuo tarpu CŽV V e, kalėjimų buvimo Lenkijoje faktas yra pagrindžiamas teismo e, sprendimu kaip e, tikras ir byloje prieš Lenkiją teismas nustatė, jog šimtai įvairių įrodymų patvirtina, kad Lenkijoje šis slaptas žavė kalėjimas buvo. Teismas nagrinėjo daugelį įrodymų. Lenkijoje panašus įrodymai surinkti ir apie e, kalėjimo buvimo faktą Lietuvoje bei Rumunijoje. Aš buvau paklaustas, ar būta nuotraukų, kaip kalinami kaliniai. Iš tikrųjų, JAV senatas atsakė, jog esama 14 tūkstančių tokių nuotraukų. Tačiau e, tarsi pabrėžiama, kad e, nuotraukos padėtų labiau įrodyti apie kalėjimo buvimo e, faktą. Lietuvos pareigūnams neužteko nuotraukų, tyrėjai būtų norėję patys atsidurti tame kalėjime, norėdami nustatyti, ar kaliniai buvo kalinami kalėjimuose ar ne. Tačiau tikslaus e, atsakymo į šį klausimą nėra ir mes e, kartu su teisėjais pabrėžiame, kad turimais įrodymais reikia naudotis ir Gal atskiras įrodymas gal ir nebūtų pakankamas, tačiau kai jų yra daugiau, galima priimti sprendimą. O šiandien situacija yra tokia, kad CŽV im, turėjo slaptų kalėjimų Lenkijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje, tai yra neginčiamas e, faktas ir mums nereikia daugiau įrodymų, reikia paklausti, kodėl valstybių narių institucijos bendradarbiavo su JAF tarnybomis ir kodėl nebuvo laikomasi tam tikrų standartų leidžiančių ištirti jų atsakomybę ir atskaitomybę. Panašu, kad daugelis užduočių buvo sudėtingos. Slaptumo tarp CŽV ir valstybių narių slaptųjų tarnybų egzistavimas tik dar labiau apsunkina visą tyrimą, tačiau yra daug faktų ir aš manau, kad beveik dabar yra neįmanoma sutelkti tuos e, šimtus įrodymų į vieną vietą, tačiau turimi įrodymai jau rodo, kokie, e, kokių pastatų yra būta, kaip kaliniai buvo skraidinami ir kad jie, tai yra kaliniai buvo kalinami. Lietuvoje prokurorai e, teigė, ir ne tik teikė, tačiau um, prieštaravo žmogaus teisų teismui, kalbėdami, kad CŽV Lietuvoje nieko neveikė. O į atsakymą apie e, pastatus jie tiesiog pasakė, kad CŽV um, e, pastatė didelius kondicionuojamus e, pastatus kaip sandėlius netoli Vilniaus. Tai yra sudėtingas argumentas ir jei mes panalizuosime giliau, pastebėsime, jog yra keli šimtai įvairių faktų nesusijusių tarpusavyje, tokių kaip um, um vežėjų oro bendrovių bilietų pirkimo atvejai ir kiti. Manau, nemanau, kad jūs abejojate šiais faktais ar įrodymais. Turėtume paklausti savęs ir kitų, kodėl e, šie ES pareigūnai nenori pripažinti to, kas yra akivaizdu, net po to, kai JAV tarnybos parengė e, šimtų puslapių ataskaitas. Įdomu, kodėl uh, tas absurdo teatras tęsiasi ir tai yra tikroji CŽV slaptųjų kalėjimų misterija. Ne kodėl jie buvo, ne kada jie buvo, ne kaip jie buvo, mes visą tai žinome. E, tikroji mistika yra klausimas, kodėl teisėsaugos institucijos nebendradarbiauja su ES um, tyrimo institucijomis. Um, Ačiū. Kolegos, dabar suteiksiu žodį nariams, norintiems pateikti klausimus. Šiame posėdėje dalyvauja ir Lenkijos, Junktinės karalystės bei Lietuvos parlamentų atstovai. Kvietėme, tačiau jie negalėjo atvykti. Lietuvos parlamentas sutiko raštu atsakyti į klausimus. Dar suteiksiu žodį kolegijai. Atleiskite, aš padariau klaidą, sakiau, kad Transparency International nuveikė didelį darbą nustatydama, kuris lėktuvas kur skrido, tačiau iš tikrųjų ne Transparency, o Amnesty International turėjau omenyje. Kolegos, 30 minučių turime klausimams ir atsakymams. E, norinčiųjų paklausti ir pasisakyti yra labai daug. Pirmiausia, ponas Voit. Ponas Voit. Ačiū. E, dėkoju už pristatymą. Tyrimo komisija tikrai atliko labai didelį darbą, tačiau reikėtų daryti skirtumą tarp to, kas susijęs su JAV ir tarp to, kas susijęs su Europa. JAV prezidentas pasmerkė kai kurias veikas ES, tačiau blogai, kad yra um, užtikrinamas nebaudžiamumas. Kolegės ir kolegos, jais sakoma, kad yra 14 tūkstančių um, nuotraukų įvairių sąskaitų ir kitų įrodymų. Tai mes galėtume uždraus atvykti į Europos Sąjungą kai kuriems kitų šalių piliečiams. Kita vertus, panaikinę saugaus uosto susitarimą mes tarsi pripažinome, jog nešauksime pagal amerikiečių dudelę, tačiau amerikiečiai ypač TTIP ir kitų susitarimų darybų akivaizdoje, turėtų patikrinti, ar jie tikrai yra rimti darybų partneriai. Tačiau man nerima keletos penkios valstybės narės, kurios blokuoja kai kuriuos tyrimus. Yra Europos arešto orderis, jo mechanizmas reiškia, kad Iš esmės, kalinamieji gali būti nugabenti ir į tas penkias minėtas valstybės, kur kankinimai yra pateisinami. Tai yra įrodyta, yra konkrečios pavardės ir tyrimai tose valstybėse vykdomi taip, kad kaltinamasis nuosprendis net nepriimamas. Ar jau galime tikėti, tikėtis tam tikrų tyrimų baigties tose penkiose valstybėse narėse? Pone Gomes. Atskaitomybės trūksta Europoje, tačiau e, šiandien kalbame apie kankinimų aukas Europoje. Mes prieš tai kalbėjome apie Guantanamą. O dabar panašu, kad e, panašus dalykai vyksta Europoje. Aš praėjusią savaitę susitikau su aštuonerius metus kalėjusiu Guantaname asmeniu. Dabar jis, e, jis tiksliau pasakus, kalėjo kurį laiką ir e, Vengrijoje, jis neturėjo jokių dokumentų. Ir Aišku, jis per tuos aštuonerius metus sulaikymo ar kankinimo patyrė labai gilę traumą. Buvę CŽV agentai taip pat skundėsi, kad Europoje esama aukų, ypač Italijoje, dėl netinkamo kalinimo todėl kad kartais tos mažos žuvelės yra slepiamos, nenorint atskleisti didelės e, žuvies. Ypač e, tai daroma Europos Sąjungoje, aš čia turiu omenyje Sabrina Desozą. Ji buvo buvusi CŽV agentė, nuteista Italijoje. Ir ji kalbėjo apie tai, kad būtina e, nuslėpti, kas e, yra, kas glū, slepiasi už tų didžiųjų sprendimų, e, kad nebūtų įmanoma patraukti atsakingos menų atsakomybin. Noriu pabandyti atsakyti į pateiktą klausimą dėl pasmerkimo. Mes matome, kad kai kurios valstybės ES valstybės narės atsisako dalyvauti tyrime ir dėja tai susiję su tuo, kaip skirtingai mūsų institucijos suvokia savo atsakomybę ir savo įsipareigojimus bei teisės viršenybės principų laikymasi. Kodėl tai vyksta šį dešimtmetį? Ponas Baroso e, buvo komisijos pirmininku ir jam pirmininkaujant komisijai ir vyko tie slaptieji kalinių pergabinimai. Aš kalbėjau su prokurorais kurie pateikė įtarimus dėl bendradarbiavimo šioje baudžiamojo veikoje. Buvo išvardintos konkrečios pavardės, susijusios net su Portugalijos aukštais politikais. buvo e, kalbama apie kalinių gabenimą ne lėktuvais, o laivais. Ir buvo surinkta daug informacijos, buvo rengiamasi tyrimui Portugalijoje politinėme lygmenyje, tačiau tuo met Europos komisijos pirmininkas buvo Barosas ir tai labai paaiškina, uh, daugą atsako į tą klausimą, kodėl buvo taip dėlsiama tirti. Todėl, kad kitose ES valstybėse narėse, jų vyriausybėse taip pat būta aktyvaus bendradarbiavimo. Tokiu būdu tie tyrimai ir negalėjo būti ištirsti. Ačiū, ponia Kudžika. Ačiū, pana pirmininkė. Man susidaro toks įspūdis, kad šiuose pasisakymuose, ypač iš CEPS kolegių, būta daug šališkumo. Kodėl? Todėl, kad aš matau, kaip keičiasi situacija Europoje šių bylų atžvilgių ir taip pat tose penkiose valstybėse narėse, kurias jūs taip kritikuojate. Turiu pasakyti, kad 2009 metais Karlos Kolijo vadovavo tyrimo e, komisijai ir ta komisija labai daugą nuveikė pabrėždama, kad susidūrėme su labai didelė problema, kad būtina imtis tam tikrų veiksmų O jūs, ponios, kalbate tik apie Europos žmogaus teisų teismo sprendimą, taip pat kalbate apie CŽV ataskaitą, tačiau, tačiau nieko neminėjote apie tai, kokių pokyčių įvyko atitinkamuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Lenkijoje. Beje, nesutinku, kad Lenkija nesilaiko e, EŽTT sprendimo. Lenkija tiesiog atsisakė 2014-aisiais, tiksliau atsakė į tą teismo sprendimą 2014 metais. Kodėl? Todėl, kad Lenkijos vyriausybė pradėjo baudžiamą į tyrimą atsižvelgdama į Europos parlamento rezoliuciją. Pirmiausia, šis tyrimas pasibaigė prieimus konkrečius sprendimus, buvo pateikti įtarimai buvusiam e, saugumo šefui Zbignevui Tišev Kurskiui, kuris 2002 ir e, metais buvo saugumo vadovas. Buvo teikiama teisinė e, pagalba, tiksliau naudojamas teisinės pagalbos mechanizmu, e, bandant sulaukti informacijos iš JAV. Amerikiečiai atsisakė bendradarbiauti šioje byloje. Nekartą jie pabrėžė, jog nebendradarbiaus su Lenkijos vyriausybė pagal teisinės pagalbos prašymo mechanizmą. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad Lenkijos vyriausybė ėmėsi visų priemonių, kad ištirtų kankinimo ir kalinių laikymo faktą. Tačiau didžioji problema susijusi su tuo, ir man beje atrodo, kad jūs, ponios, į tai netkreipiate dėmesio, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad teisinė atsakomybė yra susijusi su politinė atsakomybė. Ir tą politinę atsakomybę ta politinė atsakomybė krenta ant tų asmenų pečių, ant tų stambių politikų, ant tų stambių žuvų pečių. Tai yra buvusio Lenkijos um, prezidento ir kitų kairiųjų politikų pečių. Tačiau nuo to laiko, nuo 2002 metų, Lenkijos socialdemokratų jėga nuslopo, jie nebesustiprėjo ir kaip tik tai ir yra tikrosios politinės atsakomybės įgyvendinimas tokiu būdu. E, aišku, jūs kalbate apie tai, kad reikėtų kaip galima daugiau apsaugoti žmogaus teisės, tačiau turime čia kalbėti ne tik apie baudžiamą atsakomybę, tačiau ir apie politinę atsakomybę. Taip pat manau, kad jūs, ponios, turėtumėte dalykiškiau teikti informaciją Ir ne tik kalbėti, kad e, e, minėtos valstybės narės nedalyvauja tyrimuose. Jūs kalbėjote, jog vyriausybė e, neperdavė informacijos tyrimo tarnyboms pagal ŽTK 38 straipsnį, tačiau ne, vyriausybė negalėjo perduoti tos informacijos vien dėl to, kad jos neturėjo. O amerikiečiai dabar tiesiog nebendradarbiauja su Lenkijos vyriausybė. Um, we, we to... Atsiprašau, kad jūs e, nutraukiau, bet turiu suteikti žodį visiems norintiems. Toliau Sofija Intfeld. Ačiū pirmininkė. Jau greitai, po kelių savaičių, sueis dešimt metų nuo to, kai paaiškėjo pirmieji faktai apie CŽV vykdytus e, tyrimus, e, kankinimus tai ir ypatingosius e, perdavimus. Tai atskleidė organizacija Human Rights Watch. Tai buvo prieš dešimt metų. Viena vertus džiaugiuosi ir didžiuojasi, kad Europos parlamentas jau dešimt metų nagrinėja šį klausimą. Tačiau tuo pačiu metu širdis plyšta galvojant, kad praėjus dešimčiai metų niekas už tai ir neatsakė. Šiandien mano šalyje yra skelbiama ataskaita, mano šalyje Niderlanduose yra skelbiama ataskaita apie e, lėktuvą MH17 numušimą. Tos katastrofos metu e, žuvo beveik 300 žmonių. E, Ir labai svarbu, kad būtų išsiaiškinta tiesa ir nusikaltėliai būtų patraukti baudžiamojo atsakomybėn. Tai yra tarptinės teisės principas. Kodėl jis netaikomas šiuo atveju? Todėl, kad mes bendradarbiavome su nusikaltėliais, ar dėl to, kad mes buvome nusikaltėliai, ar savikritika neturėtų būti vienas pagrindinių demokratijos ir įstatymų viršinybės e, principo ruožų. kodėl mes bijome užduoti savo nepatogių klausimų. Vienas pagrindinių sąjungininkų vykdant šią programą buvo toks ponas Asadas. Sirija buvo viena pagrindinių šios programos dalyvių, nes ten buvo patogu tardyti žmonės. Asadas dabar yra mūsų mm, priešas. Kodėlgi mes savo neužduodame tokių klausimų, kodėl mes tiesiog gilinamės į detalės ir žiūrime, ar teisme pavyks įrodyti vieną ar kitą mažytę dėlionės dalį. Aš jau pavargau nuo diskusijų apie detalės. Atėjo laikas Europai prisijimti atsakomybę ir pasirūpinti, kad už nusikaltimus atsakingi žmonės būtų patraukti baudžiamojan atsakomybėn. Nes jeigu mes to nepadarysime, prarasime savo moralinį autoritetą, jeigu jį dar apskritai turime, prarasime savo patikimumą. Labai tikiuosi, nepaisant to, kad matau, kad čia salėje kai kas varto akis ir šaiposi, aš vis dar tikiu Europos Sąjungą tikiu, kad tai yra laisvės ir demokratijos ir įstatymo viršenybės šviturys. Bet kad tokie liktume, reikia, kad šis klausimas ir toliau būtų mūsų darbo tvarkyje ir turime pasirūpinti, kad galų gale kaltieji stotų prieš teismą. Ačiū dabar ponas Lopes Aguilar. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų ponui Black. Jis atstovauja tyriamosios žurnalistikos biurui ir manau, kad mm, jis turėtų žinoti, e, kas po visų šių metų ir po įvairių procesinių veiksmų, kuriuos stebėjome ir Libe komitete, e, bandėme aiškintis faktus ir už faktų slypinčią tiesą, galvojame apie iššūkį kylanti žmogaus teisų, pagrindinių žmogaus teisų srityje, galvojame, kad tokie dalykai neturėtų pasikartoti. Vis dėlto, manau, kad yra keletas dalykų, e, kuriuos jūs galėtumėte mums paaiškinti. Pirmiausia, po visų atliktų tyrimų norėčiau sužinoti, ką jūs žinote apie žmonės, apie tos sulaikytusius, kurie iškentė e, netinkamą elgesį, net ir kankinimus ir buvo neteisėtai kalinami. Ir tie žmonės, turiu galvoje, tos žmonės, kurie visiškai, visiškai nebuvo susiję su terorizmu ir teroristiniais nusikaltimais kurie visiškai nebuvo susiję su kova su terorizmu, kuria neva buvo grindžiamas šis scenarius. Kitas dalykas. Norėčiau paklausti. Ar jūsų žiniomis buvo sudarytas koks nors susitarimas pagal kurį būtų kompensuojama dalyvaujantiems asmenims. Tose valstybėse, kurios bendradarbiavo taikant šią praktiką. Ir ar tai buvo niekaip nesusijęs su terorizmu. Aš čia turiu galvoje, ar buvo mokami kokie nors kyšiai, ar koks nors, koks nors ekonominis atlygis. Ir trečias dalykas, jūsų žiniomis. Koks yra nustatytas atsakomybės lygis? Manau, visi galime daryti prielaidą, kad e, buvo valstybių narių, kurios dalyvavo šioje programoje aukščiausių lygių, ne visi apie tai žinojo, net ir ne visi vyriausybių kabineto nariai tai žinojo. Taigi, kur yra nustatyta ta atsakomybė? Ar e, ji yra žvalgybos tarnybose, ar ministerijose, ar čia turėtume kalbėti apie užsienio reikalų ministrus, gynybos ministrus, ministrus pirmininkus? Taigi, kur buvo sudaryti tie sutarimai? Ačiū, dabar ponas Koelio. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjams. Neturiu klausimų, tiesiog norėčiau pateikti keletą pastabų. Pirmiausia, norėčiau priminti, nuo ko viskas prasidėjo Europos parlamente. Pradžioje kai kas netikėjo tais kaltinimais. Buvo teigiama, kad JAV yra demokratinė valstybė, kurioje yra įstatymų viršienybės principas ir Amerika negali tokių dalykų daryti. E, savo komitete mes sulaukėme liudininko, kokio norėjome. Tai buvo pats prezidentas Džordžas Bušas. Jis savo pareiškime pripažino viską išskyrus kankinimus. Jis pripažino, kad buvo vykdami ypatingieji perdavimai, kad veikia kalinimo centrai. E, senato ataskaitoje e, JAV Senatas vėliau pripažino, kad vyko kankinimai. Taigi jau dabar kalbame ne apie kaltinimus, o apie faktus ir turime dirbti su faktais. Portugalijoje mes paprastai sakome, kad kai su vandeniu sumaišai alyvogių aliejų, alyvogių aliejus visada iškyla į paviršių, kaip ir tiesa. Mes manome, kad ir tiesa galiausiai iškils į paviršių, bet neturime to laukti, mes turime patys imtis darbo. Dėl to noriu padėkoti Jums, pirmininkė, Lyve komitetui ir visiems, kurie nagrinėjo šią temą. Ačiū už atliktą darbą, nes mes negalime laukti istorijos. Ne tik todėl, kad tiesa turi būti žinoma, bet ir todėl, kad žinodami kas įvyko, padės mums užkirsti kelią panašiems ar tokiems patiems įvykiams ateityje. Žinau, kad su šiuo klausimu dirba daugybė žmonių, tai yra nevyriausybinės organizacijos, Amnesty International, Human Rights Watch, žurnalistai, taip pat teisminės institucijos ir noriu čia ypač paminėti teisėją patarvį Italijoje, dirba ir parlamentas. Manau, kad dabar niekas mūsų komitete negali paneigti to, kas įvyko. Ir turime tuo remdamiesi ir dirbti. Aš e, pritariu tam, ką sakė Sofija Intfeld. Turime ieškoti sprendimų, kaip patraukti baudžiamojo atsakomybę kaltuosius bet savo darbą turime atlikti ir politiniu lygiu. Kągi turėtume daryti? Manau, kad turime daryti du dalykus. Visų pirma, turime nepasiduoti ir toliau tęsti diskusijas. Gerai, kad tai daro Libė komitetas ir Europos parlamentas. Bet turime vadovautis faktais. Šis parlamentas patvirtino daug konkrečių rekomendacijų Europos institucijoms, valstybėms narėms, tarptautinėms institucijoms manau, kad turime nuolat vertinti, ar mūsų rekomendacijos yra įgyventinamos ar ne. Jeigu ne, kodėl? Ir manau, pagrindinis klausimas čia yra kodėl. Jeigu pavyks atsakyti į klausimą kodėl, tai manau, kad tada apskritai daug kas visiems paaiškės. Ačiū toliau ponė Manesku. Ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai pakomentuoti Libė delegacijos vizitą Bukarešte. Pirmiausia, pasakysiu, kad Rumunijos institucijos palankiai sutiko šį vizitą. Buvo teikiama parama, buvo organizuojami susitikimai, išskyrus susitikimą su ministrų pirmininkų, kuris tuo metu buvo Bruselėje, ir buvusių prezidentų Ilieskų, kuris tada negalėjo dalyvauti susitikime, tačiau visos kitos institucijos susitiko su delegacija. Ir tai yra teigiamas e, ženklas, rodantis, kad Rumunijos institucijos nori plėtoti dialogą Turime žinoti, kad Rumunija yra ir ES ir NATO narė, ji yra pasirašysi kovos su kankinimais konvenciją, ji taip pat laikosi žmogaus teisių e, principų ir įstatymų viršinybės principų. Ir manau, kad reikėtų pradėti nuo prielaidos, kad Rumunijos institucijos žinojo apie veikusius kalinimo centrus ir tai slėpė. Taigi mes turėtume vadovautis tiesa ir faktais. Be to, 2008 mm, metais ataskaitoje buvo pasakyta, kad nebuvo įrodymų, kad Rumunijoje veikia kalinimo centrai. Ir net ir JAV Senatui pas, JAV Senato paskelbtoje ataskaitoje Rumunijoje nėra minima, bet tie kaltinimai ir toliau yra metami. Ir manau, kad mes ir Rumunija yra suinteresuota išsiaiškinti tiesą. Nes m, mm, tie kaltinimai, tų kaltinimų buvimas tikrai nėra niekam naudingas. Rumunijoje šiuo metu vyksta teisminis procesas šio klausimu. Jūs susitikote su generaliniu prokuroru yra užtikrinamas visiškas skaidrumas, bet žinoma laikomasi tam tikro apribojimų to, kokią informaciją galima atskleisti apie vykstantį teisminį procesą. Taigi, kai kalbame apie institucijų dalyvavimą ir atskaitomybę, turime turėti tai galvoje, mes nenorime svaidytis kaltinimais, reikia išsiaiškinti tiesą. Tai reiškia, kad reikia pusiausviros visame, ką darome. O kalbant apie tyrimą, kurį jūs pristatėte, manau, jis labai įdomus, bet, kaip sakė kolega, jūs iš pat pradžių darėte prielaidą, kad turite įrodymų kurio oficialiai dar nėra pateikti, kurių egzistavimo faktas dar nėra įrodytas. Mes esame pasirengę remti institucijas, tęsti teisminį procesą, teikti visokiojo paparamą, bet ne tik kaltinti tas institucijas. Ir žinoma, jeigu bus nustatytas kaltininkas Rumunijoje, tas asmo turbūt bus nuteistas. Bet iki tol Norėčiau kalbėti sąžiningai, atvirai ir vertinti faktus tokius, kokias jie yra. JAV Senato ataskaitoje nėra kalbama apie Rumuniją ir man pačiai būtų labai įdomu sužinoti, ar yra įrodymų šio klausimo ar ne, taip pat kaip ir jūs to norite. Ačiū. Norėčiau palikti ir laiko atsakymam galiausias mūsų komiteto narys, e, tai yra narė, e, prašom, paskutinis klausimas. Dėkui, ponė pirmininkė, aš pritarčiau ponė Infeld, nebaudžiamumas yra blogiausias dalykas juolab, kad tai pakerta mūsų institucijų įvaizdį, pasitikėjimą tomis institucijomis ir teisinę valstybę. Turime nenuleisti rankų, jau dešimt metų veikiame ir turime tęsti darbus, turime įvertinti rekomendacijas kalbant apie mūsų bendradarbiavimą su Amerikos atitinkamomis tarnybomis, galbūt mūsų komitetas numatytų misiją į JAV mm, ir galėtume mm, apsikeisti nuomonėmis su JAF atitinkamomis e, tarnybomis. Manau, kad turime tęsti darbą. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį mūsų kalbėtojams, kad jie atsakytų į pateiktus klausimus. Aišku, laiko e, trūksta, bet e, labai buvo svarbu, kad mūsų komiteto nariai galėtų išsakyti savo nuomonės, e, kad mes dabar atsižvelgtume į tą naujausią informaciją, naujausius tyrimus. Ir dabar suteiksiu kiekvienam kalbėtojui po penkias minutės. Galbūt ponė Elspės Gild už save ir savo kolegę galbūt galėtumėt atsakyti. Skiriu jum penkias minutės, suprantu, kad to nėra pakankamai. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, dėkui komiteto nariams už įdomias pastabas. Norėčiau du dalykus pabrėžti atsakydama į tą kritiką, kurią išgirdome Ir pirmas komentaras yra, ar mes teisingai elgiamės su tomis valstybėmis narėmis, kurios kritikuojamos šiame kontekste. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną įrodymą, e, kurį žmogaus teisų teismas įtraukė į sprendimą dėl Alnašyri. Kaip CŽV surado žvalgybos tarnybą Lenkijoje, su kuria galėtų bendrai veikti ir susitarti dėl to centro atidarimo, dėl skrydžio organizavimo. Ir savo sprendime žmogaus teisų teismas pabrėžė, kad CŽV pasirinko Lenkijos karinę žvalgybą, nes tai buvo vienintelė žvalgybos tarnyba Lenkijoje, kuri nėra kaip nors demokratiškai kontroliuojama, demokratiškai stebima. Tai mūsų ataskaitoje yra rekomendacija dėl žvalgybos tarnybų kontrolės kai svarbus sąjungininkas, svarbus ir didelis sąjungininkas nori pakirsti e, demokratiškumą e, mūsų valstybėse narėse, tai turime nepasiduoti tokiem siekiam. Dabar norėčiau kitą pavyzdį pateikti. Prieš 20 metų jis vyko valstybės narės ministerija, atsižvelgdama į galimą terorizmo grėsmę, leido mirties batalionui veikti ES valstybė narėje, kuri yra demokratinė valstybė. Kai ta informacija iškilo į viešumą, pasikeitė E, vyriausybė, buvę valdžioje socialistai prarado valdžią ir buvo e, prokuroras, e, prokuroras pateikė kaltinimus konkretiems asmenims. Ir daugelis žmonių pateko į kalėjimą, tarp jų ir vidaus reikalų ministras, kuris sakė, kad nežinojo, kad toks mirties batalionas galėjo veikti. Ir ta šalis yra Ispanija. Aš pažįstu jūs, ponė Elspet, e, nemažai metų ir labai norėčiau padėkoti jums už visą atliktą darbą ir už ataskaitą. Labai dėkoju, kad bendradarbiaujate su mūsų komitetu. Toliau Dabar stiksiu žodį poniai Evai Žoly. Ką jūs galėtumėt atsakyti? Mes dėkojame, kad Rumunijos valdžios atstovai mus priėmė, kad užsienio reikalų ministras negalėjo primti užsienio reikalų ministras negalėjo priimti tik todėl, kad tuo metu buvo Briuselėje, bet negaliu slėpti to, kad mane labai neramina tai, kad tie žmonės, su kuriais aš susitikau, net nebuvo pasirengę išnagrinėti tų įrodymų, kuriuos e, pavyko surinkti daugeliu žmonių per tuos dešimt metų. ir užteko tik dešimties minučių į tuos įrodymus pažiūrėti, kad suvoktum, kad jie yra įspūdingi. Ir tas, ta ataskaita, kurią paskelbė Senatas, nemini konkrečių šalių, nemini Rumunijos, bet negalima visko apsimesti, kad nieko nebuvo tie slapti susitarimai su amerikiečiais, kurie buvo sudaryti dabar, jie, jie Rumunijos valdžia nesupranta to, kad tą slaptumą patys amerikonai, patys amerikiečiai, mm, tą slaptumo šydą patys amerikiečiai nuėmė ir dabar rumūnai gali laisvai apie tai kalbėti, bet jie to nesupranta. Žmonės, profesoriai, žurnalistai paskyrė savo didelę gyvenimo dalį tų faktų rinkimui. Aš galiu su jumis, ponė Vanesku, susitikti ir labai kviečiu jūs susitikti su manim ir ponu Black, kad mes jums pateiktume informaciją apie visus skrydžius, kurie nusileido Bukarešte iš Maroko, Kabulo ir kitų miestų. Ir tikiuosi, galbūt mm, jum, jūsų, jūsų protas suvoks, kad tokie dalykai vyko. Dėkoju, Eva. Dėkoju, kad taip trumpai ir kompaktiškai atsakėte į klausimus. Dabar žodis ponui e, Black. Dėkui, aš irgi pabandysiu glaustai atsakyti. Keletas komentarų. Pirmiausia, dėl to, kad Lenkijos valdžios e, institucijos nežinojo, ką daryti, nes JAF nereagavo į jų pagalbos prašymus. Taip, tas tiesa, bet manau, kad Lenkija turi visą informaciją, kurios jai reikia. Lenkija turi informaciją apie tai, ką veikia jos žvalgybos tarnybos, prokuroras turi slaptus dokumentus apie tai. Kitas klausimas, kodėl tie dokumentai tebėra slapti. Manau, kad Lenkija turi pakankamai informacijos, kad galėtų patys atlikti savo tyrimą, neprašydami JAV pagalbos, kurios gali niekada ir nesulaukti. O dabar pono Lopės Aguilar klausimas. Kiek žmonių buvo uh, slaptai kalinami, žmonių, kurie niekaip nebuvo susijęs su terorizmu? sunku tiksliai atsakyti į šį klausimą, nes nors Senato ataskaitoje minimi 26 tokie žmonės, kurie atitinka ČŽV tokių asmenų apibriešti, bet mes nežinom tos apibriešties, kaip kiekvienu atveju tas asmuo apibūdinamas iš 119 žmonių, kurie minimi ataskaitoje trešdalis iš vis yra E, nebeminimi daugiau niekur, yra dingę. Ta ataskaita yra e, ataskaitos 600 puslapio ataskaitos rezumė. Nes toj pagrindinėje ataskaitoje yra kiekvienas, kiekvienam asmeniui skirtas atskiras skyrius, o toje apibendrintoje ataskaitoje tos informacijos nebeliko. Galiu paminėti vieną asmenį, kuris keletą dienų uh, kuriam keletą dienų nebuvo leista mm, užmygti Džanat Gul Rumunijoje. Jisai kalėjo ir po tų kelių parų nemiego jam kilo siaubingos halucinacijos. Tai toks būtų pavyzdys. Kiekvienu atveju nežinom kiekvienoj valstybei e, nariai, kiek asmenų, ką, apie ką žinė, e, žinojo. Žinom, kad Lenkijoje ministras, pirmininkas ir prezidentas už, pasakė, kad tą žinojo Lietuvoje. E, prezidentas Adamkus aiškiai pasakė, kad jis apie tai nieko nežinojo, bet kalbant apie Senato ataskaitą, galime pasakyti, kad visai nemažai valstybės valstybių atstovų žinojo apie tokius slaptus kalinimo centrus. Taigi negalime sakyti, kad tikrai tie dalykai vyko ir toje valstybė narėje niekas apie tai nežinojo. O kalbant apie pinigus, tai aišku, kad e, iš ataskaitos aišku, kad e, pinigus gavo kiekviena valstybė narė, Rumunija gavo 8 milijonus dolerių, kiek gavo kitos valstybės narės mes nežinom, žinom tik um, tokius gandus, kad vienu atveju um, gavo didelę dėžę um, pilną pinigų, bet um, taip pat um, buvo kalbama ir apie galimas subsidijas Galime, aišku, galvoti, ką įrodymai konkrečiam kontekste reikštų. Bet tas uh, juodasis vadinamas uh, centras, kaip jis pavadintas Senato ataskaitoje, kaip be galvotume, aišku viena, kad jis buvo Rumunijoje, jei pasižiūrėtume į skrydžius, į sąskaitas, mm, susitarimus. Tai visa tai veda į tai, kad tas vadinamas juodasis centras buvo Rumunijoje. Ir turint galvoje visą informaciją, mm, Žinome, kad tie centrai buvo minėtose valstybėse, o tas vadinamas užjuo, ta vadinama užjuodinta šalis ataskaitoje aiškiai yra Rumunija. Norėčiau padėkoti visiems mūsų prelegentam. Dabar einame iškart prie antrosios mūsų sesijos. Helen Duffy šiandien negalėjo atvykti ir dabar kviečiu mūsų kitus prelegentus čia į Mm, prezidiumą. Ir taip pat noriu pasakyti, kad norime mm, padėkoti nevyriausybinėm organizacijom, kurios aktyviai dalyvavo vykdant tą pradinį tyrimą ir po to e, vėlesnėme etape Amnesty International ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms. um, we proceed with our second panel, and I'd like. Periname prie antros diskusijų dalies ir pirmiausia noriu pasveikinti poną Armandą Spatarą, jis yra Turino generalinės prokuroras ir Milano e, prokuroro pavaduotojas, e, tyręs 2002 metų e, sulaikymo bylą. Prašau, žodį suteiksiu Jums. Grazie, sono onorato. Ačiū. Man didelė garbė dalyvauti šiandienos diskusijose. Džiugu, kad šiandien vėl sėdžiu čia Europos parlamente. Man suteikta 15 minučių, o tai reiškia, kad aš turėjau atsirinkti temas, kuriamis kalbėsiu. Abumar buvo sulaikytas, tai jūs tikriausiai jau žinote. Pirmininkaujant ponui Koelio komiteto posėdėje apie tai jau buvo kalbėta. Aš aišku galėčiau jums pateikti dar e, tikslesnės informacijos. Na, o kalbant apie patį tyrimą, būta smulkių klaidų Libe komitete rengiant ataskaitą nuteisti amerikiečiai tai ne 22, o 26 nuteisti žmonės. JAV penki iš jų yra diplomatai. Aukščiausiasis teismas atmetė um, diplomatinio imuniteto taikymo galimybę. Vienas italas, e, karabinierius buvo nuteistas, kuris prisipažino, kad jis fiziškai dalyvavo procese, nuteisti du slaptieji agentai, taip pat e, žurnalistai du, e, kurie nedirbo kaip Copter Black Buvo daug um, baudžiamųjų nuosprendžių, kurie nebuvo susiję. Ir Milano atsakingas teismas, pavyzdžiui, skiria griežtesnę bausmę nei amerikiečiams italams. Bandysiu apibendrinti. Konstitucinis teismas savo sprendime pabrėžė, kad e, negalima palikti galiojančią pirmosios instancijos teismo sprendimo. 26 e, amerikiečiai buvo nuteisti tiesa, e, šie asmenys nuteisti pagal skirtingus požymius, skirtingus kaltinimus, o Italijos teismas e, kai kurių kaltinamųjų atžvilgių, apkaltinamųjų nuosprendžių neprieėmė, argumentuodamas tuo, kad negalima atskleisti valstybės paslapties aš negaliu taip imti ir visko apsitraukti, turiu pasakyti, kad e, valstybės paslapties institutas yra labai svarbus, e, svarbus valstybės saugumui, tačiau politinės kontrolės stoka turėtų būti keičiama. Europos Parlamentas nuveikė puikų darbą šiame tyrime. Abuma buvo nuteistas šešerių metų laisvės atėmimo bausme ir jei jis nebūtų buvęs pagroptas, jis kartu su savo bendrininkais dabar būtų kalėjęs kalėjime Kaip jau minėjau, demokratinėje valstybėje valstybės paslaptis e, privalo egzistuoti, tačiau e, teisės saugos institucijoms prašant būtina kartais e, tą valstybės paslaptį atskleisti, būtent siekiant užtikrinti daugiau saugumo vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Kartais esama kolizijos tarp teisės saugos ir vykdomosios valdžios. 2007 metais Italijoje priimtas įstatymas, beje, po Abumar sulaikymo. Įsteigtos dvi įstaigos, vadinamosios agentūros, beje, turiu pasakyti, kad Italijoje reformos dažnai uh, E, vyksta taip, kad tiesiog pakeičiami pavadinimai. Tačiau kaip ten bebūtų, dabar Italijoje yra dvi agentūros atsakingos už valstybės paslapties saugojimą. Esama ir labai tikslios apibriešties, kas yra valstybės paslaptis. E, į valstybės paslapties taikymo sritį gali įeiti dokumentai, įvairūs raštai, e, skelbiama informacija. Ši informacija kartais gali būti susijusi su kitos valstybės nepriklausomybė, e, su tyrimo veik, veiksmais, valstybės paslapties saugojimo laikotarpis gali būti 15 metų e, arba ilgiau ir šis laikotarpis dar priklauso ir nuo kitų valstybių teisės aktų. Tiesa, per administracinės teisės nuostatas galima numatyti kai kurios atvejus, kai e, valstybės paslaptis gali būti atskleidžiama. Prieš e, prodžio, prodžio vyriausybės e, valdymo periodą ekonominės paslaptys nepateko į e, valstybės paslapties e, apibriežti, tačiau vėliau tai pasikeitė. Dabar Italijoje yra įsteigtas parlamentinis komitetas, e, kurį sudaro tiek opozicijos, tiek pozicijos nariai ir šiame komitete kasmet kviečiamas ministras pirmininkas pasisakyti ypač tais atvejais, kai esama konflikto, kai tyrimui, pavyzdžiui, būtina atskleisti valstybės paslapti. Tiesa, ministras pirmininkas negali imti ir atskleisti valstybės paslapties, tačiau um, gali pateikti savo poziciją tuo klausimu. Italijos teismai gali priimti sprendimą priverčianti atskleisti valstybės paslapti tuo atveju, jei tai yra reikalinga tyrimui. Tačiau vyriausybė gali paprieštarauti tokiam teismų sprendimui, argumentuodama tuo, kad banda, tokio būdu bandoma politiškai susidoroti su pozicijos atstovais, pavyzdžiui. 2007 metais e, ir kitais metais Prodžio ir Renzo vyriausybės e, stengiasi neatskleisti valstybės paslapčių. Renzo vyriausybė dažnai taip pat e, argumentuoja, kad kai kurios informacijos negalima pateikti dėl valstybės paslapties atskleidimo tikimybės. Ir ką dabar mes turim, yra daug įrodomosios medžiagos susijusios su, pavyzdžiui, korup... įtarimais korupcija, E, dažnai ta informacija net negalėtų būti klasifikuojama kaip valstybės paslaptis, tačiau um, du pradžio vyriausybės ministrai pirmininkai e, pateko tyriejų akiratin, dėl to jiems buvo labai svarbu užtikrinti, kad e, informacija nebūtų atskleista tyriejams. Aš čia kalbė, galėčiau kalbėti dar ir plačiau, tačiau noriu pabrėžti, kad kartais vyriausybės atstovai tiesiog nenori bendradarbiauti ir naujausi teismų sprendimai ir procesai rodo, kad pastaruoju metu metu atsiranda tam tikra polemika tarp pirmosios instancijos teismų, apeliacinių teismų ir aukščiausiojo teismo. Aš kreipiuosi į Europos parlamentą, e, noriu paprašyti, kad mano teikiama informacija būtų išversta į visas ES oficialias kalbas, todėl kad ta informacija susijusi su Abumar, tai teisinga informacija ir viską čia rastumėte. Aš išklausiau ponios Gomes, o jinai pabrėžė tai, ką kalbėjo ponas Desoza. Italijos slapta slaptųjų tarnybų vadovams buvo pateikti įtarimai. E, na, aš esu teisėjas, aš nesu sociologas ar politikas ir mes nematuojame žuvų dydžio. Manau, kad turi būti patraukti atsakomybė visi, nepriklausomai nuo to, ar jie yra smulkios ar stambios žuvis. Italijos vyriausybė nekarta atsisakė tai, teikti informaciją pagal teisinės pagalbos prašymą. Feinsteino ataskaitoje nėra minimas abu Mari atvejis. Kaip tai yra įmanoma? Aš jau minėjau, kad 26 JAV CŽV darbuotojai Italijoje yra nubausti. Yra pateiktas, pateikti ir keletas malonės prašymų. Tačiau, kaip ten bebūtų, Italijos slaptųjų tarnybų atstovai taip pat yra įsivėlę į šias bylas Bandysiu pabaigti. Libe komitetas prieimė ne vieną rezoliuciją ir aš visiškai pritariu poniai Intvelt ir ponui Koelio. Manau, kad dabar atėjo laikas ir aš čia pasisakau kaip pilietis. Atėjo laikas iš Europos parlamento pareikalauti dar daugiau. Kągi aš manau, taip teikdamas. Europos parlamentas prieimė 18 rezoliucijų ir įvairiausių pozicijų, Europos komisija prieimė e, komunikatus, yra 23 teismo sprendimai, kuriuose daroma nuoroda į Europos parlamento rezoliucijas. Europos žmogaus teisų teismas savo sprendime taip pat remiasi Europos parlamento rezoliucijomis. Dešimtmetis prabėgo nuo to laiko, kai Washington Post išspausdino straipsnį apie tai, kad Al-Qaidos nariai yra gabenami ir kalinami Europos Sąjungoje. Yra ir Farber pranešimas, įvairių komitetų pranešimai, e, daroma nuoroda į ES sutarties septintąjį straipsnį, į straipsnius e, ir rezoliucijas, digmatį pavyzdžiui, manau, kad labai svarbu ypač pastarojo Europos teisingumo teismo sprendimo dėl saugaus uosto mechanizmo akivaizdoje labai svarbu pabrėžti tuos dalykus, kuriuos aš dabar miniu. Manau, kad mes manome, matome, kaip teisė yra įgyvendinama. Matome, kad negalima atsisakyti kai kurių teisių, nesvarbu, kokie interesai už jų slypėtų. Negali būti taip, kad ir toliau būtų tylima apie kaltinimus. Negalima maskuotis valstybės paslaptimis. Būtent tai išplaukia iš tų sprendimų. Pirmininkė, aš jau tuoj baigsiu. Dabar apie keletą žodžių apie penkias e, Italijos vyriausybės, e, kurios mojavo valstybės paslapties argumentu, kai buvo bandoma ištirti abu mari atvejį. Tada buvo kreiptasi į konstitucinį teismą ir tyrimas buvo baigtas. Na, o ką dabar turime? Europos parlamentas e, atidžiai stebėjo, kas vyksta Italijoje. Jei parlamentas nebūtų ėmęsis tam tikrų žingsnių, mes nebūtume pasistumėję į priekį. Europos parlamentas ir toliau turi būti visų tyrimų pirmtakas. Mes nekalbame apie tai, kad viena institucija yra svarbesnė už kitą. Ne, tiesiog reikia Europos parlamento, kuris nėra silpnas. Jis nėra silpnas, tačiau jis turi dar labiau susil, sustiprėti. Jis turi ginti tų ES piliečių teisės, kurie jį renka. Apie kankinimą, buvo pasisakyta ne kartą ir 2005 metų vasario 11 dienos parlamento rezoliucija yra pavedama pirmininkui e, perduoti ją tarybai komisijai ir valstybių narių vyriausybėms. Tokiu būdu siekiama konkrečių žingsnių e, siekiama nustatyti, kas pažeidė pagrindinės žmogaus teisės, o pažeidėjai turi būti nubausti, turi prisimti atsakomybę. To turi reikalauti ir Europos parlamentas, komisija bei taryba. Aš čia išvelgiu tam tikro nuoseklumo tarp to, kaip elgesi Europos parlamento nariai, kokiu principu jie laikosi. Tačiau manau, kad Italijoje situacija yra panaši. Aš pamenu kai kuriuos argumentus, kurie ES erdvėje nuskambėjo panašiai kaip ir Italijoje. Jau visai baigiu. Uh, Panas Matarela kalbėjo apie tai, kad reikėtų siekti, jog Europos parlamento balsas taptų autoritetingu balsu, ginančiu pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės, siekiant, kad mūsų kontinentas taptų saugiu net tuo met, kai ant plauko kabo gyvybės, nei e, pabėgėlių srautai, nei teroristų grėsmė negali susilpninti tos saugumo erdvės. Keleivių duomenų įrašų sistema jokių būdų nesukuria daugiau saugumo, tokiu būdu tik pažeidžiamos žmogaus teisės į privačių duomenų apsaugą. Noriu palinkėti jums visiems sėkmės, mes jumis labai tikime. Tačiau reikia žengti, žengti dar toliau, reikalingi tokie mechanizmai, kurie veikia, reikia, kad valstybės jų laikytos, laikytųsi ir reikia atitinkamų sankcijų. Ačiū. Chiedo scusa se ho sforato di 4 minuti. No, not at all, Mr. Spataro. I thought it was a very passionate um, presentation. Atsiprašau, kad keturiom minutėm ilgiau kalbėjau. Ačiū, mm, ponė Spataro, ačiū, kad kalbėjote ne tik apie tai, ko prašėme, bet ir apie Omar e, bylą, taip pat apie FAVą pranešimą, apie tyrimą, kuriam vadovavo ponas Koelio. Taip pat paaiškinote kontekstą to, apie ką mes šiandien kalbame. E, ir paaiškinote, kur jūsų nuomonė, kam jūsų nuomonė tenka atsakomybė. E, tai buvo labai svarbu šio posėdžio metu. Deja, profesorė Daki, mūsų kita kalbėtoja, e, paskutinę minutę atšaukė savo dalyvavimą ir negalėjo atvykti. Dabar suteiksiu žodį Amrit Singh. E, ji yra atviros visuomenės teisingumo iniciatyvos atstovė, mm, teisininkė e, ir ji atsakinga už tam, tikrus, tam tikras strateginės bylas, dokumentus ir klausimus susijusius su žmogaus teisėmis ir kova su terorizmu. Ačiū. Džiaugiuosi galimybę kalbėti šiuose klausimuose. Šis, šie klausimai jau savaime yra sveikintinas dalykas ir tikiuosi, kad Europos parlamentas ir toliau stengsis siekti atsakomybės už Europos valstybių bendradarbiavimą e, su CŽV vykdant nepaprastoje perdavimo, ypatingo perdavimo programą. Paaiškinsiu, kaip aš prisidedu prie šio klausimo sprendimo. Aš E, dalyvauju ir iš JAV pusės, ir iš Europos e, perspektyvos. Dirbu su šio klausimu nuo 2001 metų ir parengiau ataskaitą e, pavadintą Kankinimų globalizacija. Toje ataskaitoje kalbu apie daugelį vyriausybių, kurios bendradarbiavo su CŽV, vykdant kalinimo ir nepaprastojo perdimo programą. Aš taip pat E, buvau advokatė, pono Arnašry advokatė e, Europos žmogaus teisme, e, buvau pono Alnašry advokatė byloje prieš Lenkiją. Mes tą bylą laimėjome ir teismas priėmė labai svarbų sprendimą praėjusiu metu Liepos 24 dieną. Aš taip pat esu pono Alnašry advokatė byloje prieš Rumuniją ta byla dabar nagrinėjama. Ir kaip jau buvo pasakyta ankstesnėje klausimų dalyje, akivaizdu, kad bylos prieš Lenkiją ir Rumuniją tam tikrą prasme susijusios su tais pačiais faktais. Ir yra nagrinėjamos pagal tokią pačią teisinę infrastruktūrą, kuri taikoma nagrinėjant CŽV veiklą Europoje. Taigi turime du labai svarbius Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Vienas yra priimtas prieš Makedoniją, du prieš Lenkiją, jie visi buvo priimti tą pačią dieną. Priskyrus atsakomybę Makedonijai ir Lenkijai už dalyvavimą mm, kalinimo ir nepaprastojo perdavimo programoje. E, šie sprendimai e, sukūrė teisinį precedentą, kuris draudžia Europos valstybėms dalyvauti tose akivaizdžiai neteisėtose operacijose. Bet vis dar lieka labai svarbių klausimų dėl to, kiek valstybės narės laikysis tų sprendimų. Dar reikia palaukti ir pasižiūrėti, ar E, Makedonijos ir Lenkijos e, institucijos atliks veiksmingus tyrimus, kaip reikalaujama teismo sprendimuose. Ir Makedonijos ir Lenkijos atveju teismas nustatė, kad vyriau, šių šalių vyriausybės neatliko veiksmingų tyrimų, kokiu reikalauja Europos žmogaus teisų konvencija. Taigi iš karto norėjau visą tai pasakyti šiai auditorijai. Yra nepaisant tų sprendimų, likę rimtų klausimų, kiek ir kaip tie sprendimai bus įgyvendinti. Neseniai, 2015 m. kovo mėnesį, Europos tarybos ministrų komitetas išreiškė didelį susirūpinimą dėl pono Alnašį ypatingų aplinkybių, jo padėties. Jis šiuo metu yra kalinamas Guantanamo bei ir jam grėsia mirties bausmė. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad slaptas kalinimas ir kankinimai yra susiję ne tik su Europos konvencijos trečiuoju straipsniu, kur kalbam apie kankinimus, bet ir su Europos konvencijos antruoju straipsniu susijusiu su mirties bausme. Byloje Alnašri prieš Lenkiją teismas konkrečiai nusprendė, kad buvo pažeistas Europos konvencijos antrasis straipsnis, nes Lenkija padėjo JAV perduoti Alnašri iš Lenkijos teritorijos kitur, kur jam grėsia mirties bausmė. Toks pats klausimas yra aktualus ir Alnašri byloje prieš Rumuniją, kuri dabar nagrinėjama teisme. Kalbame ne tik apie slaptą kalinimą ir kankinimus Rumunijos teritorijoje, bet ir apie Rumunijos vyriausybės pagalbą Junktinėms Amerikos valstijoms, perdodant sulaikytosius asmenis iš Rumunijos teritorijos. Šie klausimai šios bylos yra labai svarbios. Norėčiau paraginti Europos parlamentą atidžiai stebėti, kaip jos nagrinėjamos, nes šios bylos yra susijusios su nepaprastai e, sunkiais e, Europos konvencijos ir tarptautinės teisės pažeidimais. Dabar grįžtų prie JAV Senato ataskaitos. Kaip anksčiau kalbėję pranešėjai sakė, yra nustatyta be jokios abejonės, kad Lenkijoje veikia slapto kalinimo, slaptas kalinimo centras, taip pat, kad toks centras e, veikė Rumunijoje ir taip pat be abejonių nustatyta, kad toks centras veikė Lietuvoje. Ir tai yra ne tik žurnalistų patvirtintas faktas. Šį faktą patvirtino ir Martė ataskaita ir kel... keletą kartų tai patvirtino ir Europos tarybos žmogaus teisų komisaras. Taip pat ir ponas Hameberg 2012 m. kovo mėnesį pateikė dokumentus e, Rumunijos prokurorui apie Rumunijoje veikusi centrą, bet ponas Hameberg nėra, negavo, nesulaukė į tai jokios reakcijos. Ir noriu prisiminti ponos, ponios Eva Žoly pastabas, kalbant apie platesnį kontekstą. Ehm, akivaizdu, kad Rumunija neigia savo dalyvavimą ir pagal Europos žmogaus teisų teismui patiktus dokumentus akivaizdu, kad Rumunija nuosekliai neigia, kad jos teritorijoje veikia slaptas CŽV teism, kalinimo centras. Rumunija bando atmesti įrodymus, kuriuos pateikė Senato, Senatas, Europos taryba. Ir tas toks nuoseklus neigimas netrodo patik, įtikinamai, turint galvoje visus surinktus įrodymus. Tas nuoseklus neigimas taip pat parodo kontekstą, kuriame Rumunija akivaizdžiai nenori atlikti veiksmingo tyrimo ir teismas byloje prieš Lenkiją šį faktą traktavo kaip labai svarbu. Ir iš tikrųjų nėra svarbu, kas vyksta dabar ar kas vyks rytoj. Reikia žvelgti į istoriją ir žiūrėti į vyriausybės elgesį tam tikrą laikotarpį. Ir e, Ankstesni kalbėtojai nekarta minėjo, kad tai, jog Rumunijoje veikė slaptas CŽV kalėjimas, buvo nustatyta dar 2005 metais e, Human Rights Watch organizacijos ir Washington Post leidinio. Ir kadangi tai buvo neigiama nuo to laiko, galima tik daryti išvadą, kad nėra valios, nėra noro atlikti veiksmingą tyrimą. Ir dabar po bylos Alnašry prieš Lenkiją peršasi išvada, kad Rumunija pažeidžia Europos konvenciją taip pat, kaip ją pažeidė Lenkija. Taigi, tokia turėtų būti logiška tolesnė išvada. Ir aš noriu paraginti Europos parlamentą mm, turėti tai galvoje. Faktai susiję su Rumunija yra aiškiai nustatyti ir JAV Senato ataskaitoje, bet dar prieš paskelbent JAV Senato ataskaitą, Europos žmogaus teisų centras išklausė ekspertų parodymų, tai yra senatoriaus Marti ir kitų liudytojų ekspertų. E, tie liudijimai patvirtino, kad e, veikia Rumunijoje slaptas užvekalėjimas. E, sprendimas buvo priimtas 2014 m. Liepos mėnesį, dar prieš paskelbent Senato ataskaitą. Ir mes dabar tikrai žinome, kad Senato ataskaita patvirtino, kad um, Rumunijoje tas um, CŽV kalėjimas buvo atidarytas 2003 metais uždarytas 2005 metų lapkričio mėnesį. Ir nėra įmanoma, kad Lenkija, turėdama tokį centrą, nežinojo, kad ten kalinami asmenys. Taip pat būtų sunku įsivaizduoti, neįmanoma įsivaizduoti, kad Rumunijos institucijos nežinojo, kad į tą kalėjimą buvo gabenami asmenys. Ir um, Rumunija buvo sudariusi susitarimą su JAV įsteigti slaptą kalėjimą. Taip pat yra teigiama, kad JAV vyriausybė sumokėjo didelę sumą pinigų, daugiau nei 8 milijonus JAV dolerių Rumunijos vyriausybei. Ir jeigu Rumunija nieko apie tai nežinojo, kaip gali būti, kad JAV Senato ataskaitoje daroma nuoroda į susitarimą, kaip gali būti, kad E, JAV Senato ataskaitoje yra nurodomos didelės sumos, milijonai dolerių sumokėti Rumunijos institucijoms, kyla labai rimtų klausimų. Kas yra daroma to vadinamojo tyrimo Rumunijoje metu? Norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad visų pirma, e, Europos, pagal Europos žmogaus teisų jurisprudenciją tyrimas turi būti baudžiamo, pagal baudžiamąją teisę, kad būtų galima nagrinėti bylą pagal e, konvencijos trečią straipsnį. Tas baudžiamasis tyrimas buvo pradėtas tik po to, kai ponas Alnašri pateikė skundą 2012 m. gegužės mėnesį. Ir teismas byloje Alnašri prieš Lenkiją labai aiškiai pasakė, kad valstybės turi prievolę atlikti tyrimą savo nuožiūrą, e, kai e, yra pateikiama pagristai, pagristų įrodymų. Tokių įrodymų buvo bent jau nuo 2005 metų lapkričio mėnesį. Rumunijos institucijos dar iki tol žinojo, kad jos teritorijoje veikia e, slaptas kalėjimas, kadangi buvo sudarytas dėl to sustarimas. Taigi, kaip pradedame gilintis į žinias, tai akivaizdu, kad Rumunijos vyriausybėje buvo asmenų žinojusių, kad tai vyko ir neįsivaizduojama, neįmanoma, kad jie to nežinojo. Taigi baigdama, tiesiog noriu akcentuoti tai, ką minėjo kalbėtojai ankstesnėje ir šioje klausimų dalyje. Yra labai akivaizdžių įrodymų, pagrindžiančių tai, kad Lenkijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje veikia slapti CŽV kalėjimai. Be to, daugelis kitų valstybių narių bendradarbiavo su CŽV arba suteikdamos oro erdvę, arba teikdamos žvalgybinę informaciją ar kitomis priemonėmis. Ir labai svarbu kad Europos parlamentas ir toliau nagrinėtų šį klausimą, įgaliotų, suteiktų savo įgaliojimus ir skirtų išteklius, kad ir toliau būtų siekiama atsakomybės už šios negarbingus ir akivaizdžius įstatymų viršinybės principo pažeidimus. Ačiū. Dėkoju Dabar suteiksiu žodį norintiems paklausti. Pirmiausia, ponas Koeliu. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti kalbėtojams už jų pasisakymus. Ponas mm, Pataro žino, kad aš žaviuosi jo atliekamu darbu. Ir iš tikrųjų jo atliekamas tyrimas buvo mm, labai svarbus momentas Europoje. Iš tikrųjų nebuvo e, atlikti parlamentiniai tyrimai, teisminiai tyrimai, bet e, ponas Spataro to ėmėsi ir parodė, kad bent jau kai kuriais atvejais nebaudžiamumo pavyks išvengti ir kad žmonės, kurie pažeidžia teisės aktus ir žmogaus teisės, ir lauks bausmės. Todėl mes džiaugiamės, kad ponas Pataro mm, gina teisinės valstybės principus ir mm, teigia, kad tikslas ne visada pateisina priemonės. Norėčiau dabar mus visus paraginti atsižvelgti į tai, kas buvo pasakyta. Tikrai negaliu niekam paprieštarauti. Tik norėčiau pasakyti, kad daugelis dalykų, kuriuos jis minėjo, nepatenka į mūsų įgaliojimus rytį. Pavyzdžiui, e, piknaudžiavimas valstybės paslapčių, e, paslapties doktrina, tam tikri dalykai. ne visais atvejais į tai pakankamai atsižvelgiama. Mūsų komitetas jau padarė išvadą, kad e, nėra pakankamai gerai stebimas slaptųjų tarnybų darbas. Kai kur tos tarnybos e, visai nekontroliuojamos. Kai kur tas, ta kontrolė yra tokia iliusinė, kai kur kontrolė įtvirtinta popieriuje, bet nėra ta, praktiškai taikoma. Taigi, manau, kad reikėtų tiksliai apibriežti, kaip turėtų būti vykdoma saugumo tarnybų veiklos kontrolė. Čia turime dirbti su nacionalinėmis institucijomis, keistis patirtimi. Europos parlamentas yra atlikęs ne vieną studiją, kurioje lyginamos e, įvairios tradicijos, bet jeigu norėtume eiti toliau, tai jau viršytume savo įgaliojimus. Teisėjai teisingai stengiasi įtvirtinti įstatymų viršenybės principus ir dirba įstatymų ribose, todėl negalima prašyti Europos parlamento narių, kad jie viršytų savo įgaliojimus. Ačiū. Ačiū toliau, ponia Gomes. Taip ir aš žaviuosi tuo darbu, kurį Italijoje atlieka ponas Spataro. Mums visiems labai svarbu suprasti, kas pastatyta ant kortos. Esu jam ypatingai dėkinga, nes jis e, čia vienintelis pasakė, kad piknaudžiavimas valstybės paslapties doktrina kaip tik ir užkerta kelią e, atsakomybės nustatymui. Paulo Koelio sakė, kad e, ne mes, ne, mes negalime viršti savo įgaliojimų, bet mes galime pasakyti nacionalinėms vyriausybėms, kad jos piknaudžiauja valstybės paslaptimi, kad užkirstų kelią atsakomybei. Mes turime užkirsti kelią tam, kad pol politikai užimantis aukštas pareigas ir taip pat saugumo tarnybų atstovai e, bė, pa, pabėgtų, pasislėptų nuo atsakomybės už kankinimus ir asmenų perdavimą. Ir manau, kad tai turėtų būti šių klausimų rezultatas. Italijoje e, tai vyko, tai vyksta visose mūsų šalise Karlos Koelio ir aš vykome į Rumuniją dar 2007 metais ir grįžome visiškai įsitikinę, kad Rumunijos institucijos meluoja kai kas mums nemelavo ir kai kas mums sakė, kad tikrai tokie dalykai egzistavo ir buvo tam tikrų prieštaravimų. Pavyzdžiui, e, vienas slaptųjų tarnybų atstovas, su kuriuo mums pavyko susitikti, mums pasakoja apie kažkokius keistus e, skrydžius. Taip pat mes buvome netoli tos vietos, kur anksčiau veikė slaptas kalėjimas. Taigi noriu paprašyti kolegų iš EPP ir iš kitur nustoti neikti tai, kas buvo. Dabar turime prisimti atsakomybę už tai, kas buvo. Turime e, nustatyti atsakingus asmenis. Dabar grįžtų prie savo šalies Portugalijos. E, tai yra labai svarbu, nes. E, nes profesorė Galt jau mums aiškino kodėl Lenkijoje karinės slaptosios tarnybos buvo pasirinktos. Jos garsėja tuo, kad joms netaikoma atsakomybė. Ir Portugalijoje taip pat buvo dirbama ne tik su slaptosiomis tarnybomis, bet ir su mm, karinėmis tarnybomis. Ir FAVA ataskaitoje pranešime buvo pateiktas sąrašas skrydžių, kurie vyko iš Portugalijos oro uostų. Tai buvo kariniai skrydžiai, buvo ne, vykdomi ne tik civiliniai, bet ir kariniai skrydžiai. Taigi bendradarbiavo ne tik slaptosios tarnybos, bet ir karinės tarnybos, o tai jau yra labai rimtas dalykas. Aš pasipriešinusi netgi savo, savo, savo partijos vyriausybei supratau, kad buvo meluojama, nors mane kaltino melu. Šie dalykai labai rimti ir negalime ir toliau apsimesti, kad e, galima e, prisidengus valstybės paslaptimis e, išvengti atsakomybės. Dėkui. Kolegos. Trumpiau kalbėkite, kad spėtume, nes neturime per daug laiko. Dėkoju, pana pirmininkė. Be abejo, 2003 metais e, Lenkijos slaptosios tarnybos bendradarbiavo su CŽV dėl kalėjimų. Tačiau didžioji problema yra ta, kad mes kiek paviršutiniškai vertiname vyriausybių veiksmus. Jei čia kalbu apie tiesos slėpimą ir taip toliau, jei turėsime omenyje, kad Lenkijoje 2008 metais pasiek ta, kad generalinis prokuroras būtų nepriklausomas. Anksčiau generalinio prokuroro ir teisingumo ministro pareigybė sutapo. Ir tik nuo 2008 metų generalinė prokuratūra atsiskyrė nuo politinio poveikio. E, buvo galima ir dabar galima suvokti, kad prokuroro veikla priklausė nuo politikų. Įdomu paklausti pono prokuroro Spataro, kaip Jūs manote, ar gerai, kai prokuratūra nepriklauso nuo politikų ar ne? E, tas atskirumas reiškia, kad mes nebeturime poveikio prokurorams. Antras klausimas poniai Singh. Kiek žinau, Lenkija um, iš pat pradžių atsakė į AŽTT e sprendimą, e, atpirma atsisakė sumokėti kompensaciją, tačiau vėliau tą kompensaciją tarsi sutiko sumokėti. Mano klausimas, ar tikrai ta kompensacija buvo sumokėta? Ir dar vienas klausimas, kiek aš žinau, Lenkijoje teismų sprendimai yra pripažinti um, pono Alzabuida atveju, tačiau neaišku, ar jie yra įvykdyti. Mes, politikai, labai abejojame e, tuo, kad procesai yra per vangus Tačiau dabar noriu pabrėžti, kad prokuratūros teisės saugos pareigūnų rankose yra galimybė ir pareiga vykdyti sprendimus. Tačiau mes, politikai, kaip ir neturėtume kištis į šių institucijų veiklą. Uh, Dėkoju. Dėkoju, kad trumpai kalbėjote. Toliau ponas Foikt. Ačiū. Aš norėčiau paklausti pono Spataro. Jūs kalbėjote apie malonės prašymą iš tų 26 nuteistų CŽV darbuotojų. Įdomu, kokios malonės gali tikėtis kankintojas ir žmonių pagrobėjas. Um, Tie 26 e, nuteisti kaltinamieji yra JAV piliečiai, jie buvo nuteisti Italijoje. Tuo tarpu e, JAV prezidentas buvo suteikęs visiems kankinimuose dalyvavusiems asmenims imunitetą. Taigi įdomu, e, kaip e, Italija sugebėjo tada apkaltinti juos ar būtų apeliacinio proceso ir taip toliau. Dėkuoju, ponė Intvelt. Dėkui, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui Pataro už visą darbą, kurį jis daro jau tiek daug metų, noriu poniai Sink irgi padėkoti. Pirmas klausimas ponui Spataro. Prašymas iš, perduoti CŽV darbuotojus, kurie Italijoje nuteisti. Ar tai nereiškia, kad jie dabar bus jau paleisti į laisvę, tai, tai rodo tam tikrą situacijos pasikeitimą. Europos Sąjungos valstybės narės e, labai mielai yra pasirengę išduoti žmonės JAV, ar neturim į tą pasižiūrėti. E, Niderlanduose vakar teisėjas atsisakė išduoti jaunuolį JAV, e, kurį JAV įtaria galimai e, dalyvavusi teroristinėje veikloje. Neišdavė todėl, kad sakė, kad e, yra grėsmė, kad tas jaunuolis JAV mm, nebus, neturės galimybės į objektyvų teismą ir gali būti nuteistas mirties basme norėčiau paklausti, um, ką Jūs galvojate, ponės Pataro, ir ką galvojate apie Amerikos teisėjus. Mm, mes, kaip Europos parlamentas, ne visad mm, lydime savo žodžius darbais. Tie kas atstovauja frakcijoms ar nebūtinai po to balsuoja laikantis tos politikos, kurios laikosi parlamentas, tų vertybių, kurias išpažįsta parlamentas. Ar mes turime tik užsimti deklaratyvę politiką ir grįžti namo ir būti labai patenkinti, ar turime uh, siekti, kad mūsų e, primti įstatymai iš tiesų atspindėtų mūsų vertybės. Taigi, kai balsuosime šiandien po pietų, labai norėčiau paprašyti visų balsuoti remianti savo sąžinę. Dėkui, toliau ponas Šogo. Dėkui, pirmininkė. Atsiprašau, negalėjau dalyvauti visose diskusijose, nes turėjau balsuoti užimtumo komitete. Pone Gomeš paminėjo kai kuriuos e, faktus. Buvęs Rumunijos slaptosios tarnybos vadovas ir e, prezidento patarėjas 14 metais pripažino, kad tokie slapti centrai buvo Rumunijoje, e, sakė, kad jie buvo laikini ir pasakė, kad tie centrai e, buvo dar tada, kai Rumunija nebuvo NATO nare. Ir kaip ir bandė pabrėžti, kad iki, Europos, iki stojimo į Europos Sąjungą Rumunija žmogaus teisų srityje turėjo tam tikrų problemų. Aš Rumunijoje yra atstovaujami nacionaliniai mažumai ir noriu pasakyti, kad šalyje tikrai lieka nemažai problemų. Žodis ponui Agilar. Trumpas klausimas. Norėčiau pakalbėti apie tai, kaip jaučiuosi dėl viso šito dalyko ir norėčiau labiau pasigilinti į tai, ką sakė mūsų kalbėtojai šiandien. Ponas Petaro minėjo, kad bylų teisme nėra daug ir aišku, kad kalbame, kai kalbame apie įstatymų viršenybę, tai norime užtikrinti e, parlamento priežiūrą ir demokratinių principų laikymasi. Kai kalbame apie nelegalų sulaikymą ir ypatingą perdavimą, tai mm, toje visoje čia žavi veikloje valstybių narių dalyvavimas buvo ribotas. Visuomenės nuomonė irgi nebuvo. Mm, visuomenė irgi aktyviai nereiškia savo nuomonės šio klausimu valstybėse narėse ir, kaip jau minėjau, bylų teisme nebuvo daug. Kas jūsų nuomonė būtų svarbiausia paminėtina? Turiu galvoje reakcijos kokybę. Norėčiau, mm, kad jūs mm, tą, mm, tą teisminį reagavimą į šią, į šią situaciją apžvelgtumėt. Dėkoju. Dabar stiksiu žodį ponui Spataro. Penkias minutės galiu duoti kiekvienam iš jūsų. E, taigi, ponas Pataro, žodis jums. Atsakykite į tos klausimus, e, kurie buvo jums skirti ir galbūt kokių komentarų turėtumėt. Dėkui. Pabandysiu trumpai atsakyti. Buvo klausiama, ar gerai, kad prokuroras yra visiškai nepriklausomas nuo vykdomosios valdžios. Taip, gerai. Bet ši tema nuolat yra svarstoma ar vyriausybėje, kas bebūtų vyriausybėje, nuolat iškeliamas prokuroro nepriklausomybės klausimas. Musolinio laikais, 40 metai, dučia. Atėjo į posėdį, kur buvo švenčiama metų pradžia ir atėjęs jis pasakė, kad teisėjai uh, sprendžia dėl įstatymų taikymo, bet dažniausia politikų žodis yra paskutinis. Dabar, aišku, situacija pasikeitė ir taip nebėra, kai vykdomi tyrimai dėl korupcijos ar dėl kažkokių uh, Mm, kitų dalykų. Tai turime neužmiršti pagrindinių dalykų. Teisėjai yra visiškai, tyrėjai yra nepriklausomi ir teisėjai taip pat yra visiškai nepriklausomi. Ministrai negali teisėjam jokių nurodymų pateikti. Jeigu man ministras bandytų kažkokius nurodymus duoti, tai aš taip pat jį apskuščiau, ne todėl, kad esu fanatikas, bet todėl, kad tokia sistema ir reikia gerbti ją. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, e, tyrimas baudžiamasis tyrimas Italijoje yra privalomas. Aš negaliu pasirinkti, ar aš vykdysiu tyrimą ar ne, kaip teisėjas. Ne, tyrimas yra privalomas. Trečias dalykas. Policija vykdo tyrimą ir policija atsakinga E, teisminėm institucijom ir yra nepriklausoma. Jinai ne, nepriklauso vidaus reikalų ministerijai. Noriu pasakyti, kad nepriklausomumas tai nėra kažkas tokio abstraktaus. E, teisėjai turi būti profesionalus. O kasacinis teismas yra sukritikavęs konstitucinį teismą dėl, gali, dėl to, kad konstitucinis teismas nenustatė, ar iš tikrųjų buvo galima taikyti valstybės paslapties nuostatas. Tai, ką sakė ponas Koelgio, yra labai svarbu. Jis kalbėjo apie teismų nepriklausomumą. Aš nesu politikas ir mm, kai kreipiuosi į parlamentą, tai labiau kreipiuosi kaip pilietis. Rekomendacijos susiję su šiuo tyrimu. Antra rekomendacija. Antrą rekomendaciją pasižiūrėkime, kur siūloma remtis sutarties, Europos sutarties septintuoju straipsniu. Antrajame straipsnėje kalbame apie rimtą Europos vertybių pažeidimą. Ir jūs Mm, galite remtis čia Europos sutarties nuostatomis. Ir manau, kad Europos parlamentas turi teisę atlikti savo tyrimą, nes kaip kitaip jūs galėsite vykdyti, galėsite išsiaiškinti, kad pažeistos Europos vertybės, kad nesilaikoma Europos vertybių. galbūt reiktų, kad Europos e, teisė būtų tam tikrais atvejais konkretesnė. Bet aš čia nenoriu kištis į e, šiuos dalykus ir manau, kad parlamentas tikrai turi galimybę veikti. Malonės prašymas 5 birželio 13 metų tada E, prezidentas patenkino Josef Romano malonės prašymą. Tai vienintelis pareigūnas, kuris nebuvo ČŽV pareigūnas, jis buvo Amerikos aviacijos tarnautojas, buvo atsakingas už aviano m, mm, lėktuvų bazės saugumą. Ta bazė netoli a, e, a, e, Neapolio, netoli Milano ir šiam pareigūnui jo, jo malonės prašymas buvo patenkintas. Tai, kad prokuroras niekaip nepareiškė ne, ne savo nuomonės, e, tai vyko ne pagal įprastas Italijos procedūras, bet ma malonės prašymas buvo patenkintas. Ir tuo metu <clears throat> buvo kritikuojami teisininkai, nes galiausia viską padarė Italijos prezidentas. Negaliu pasakyti nei kiek kalinamų asmenų yra, nes ne, ne, ne mes čia sprendžiame, prokuroras pateikia nuomonę ir mm, tada dėl malonės prašymo sprendžia valstybės prezidentas. Norėčiau, kad patikslintumėt klausimą kuriame buvo klausima apie tai, kaip vyksta kai kurios procedūros Italijoje kaip gali būti nuteisti Amerikos piliečiai Italijoje, ar jie dalyvauja procesuose ir teisme ar ne. Taip, tai svarbus klausimas. penkiem diplomatam nebuvo pripažinta diplomatinė. Diplomatinis imunitetas, jie neteko diplomatinio imuniteto. O kai vyksta procesas nedalyvaujant e, kaltinamajam, jie yra įrodymų, kad tam asmeniui užtikrinama teisė į gynybą, galima jį nuteisti į absenciją. Tai yra kai jis nedalyvauja. Tada tokius asmenis gina jų advokatai. Pone Intvelt, dėl ekstradicijos klausėte. Mes norėjome 20, kreipėmės dėl 26 asmenų, ekstradicijos į savo ministeriją ir ministerija, aišku, gali atsisakyti tą padaryti. 25 žmonių atveju buvo nuspręsta tyrimo nevykdyti Žinote, be to, kad Europoje yra Europos arešto orderis. Ir ministerija, kaip jau minėjau, nusprendė e, tyrimo nevykdyti, toks buvo politinis e, pasirinkimas. Vyksta e, daugia šalės dėrybos ir vyksta dvi šalės dėrybos su JAV dėl ekstradicijos. kalbant apie šį atvejį, tai buvo vėlgi pasiremta valstybės paslapties motyvų. O aš ką galėčiau pasakyti? Esu buvęs Ispanijoje, kur teisėjas, tyrėjas vykdė tyrimą, buvau Šveicarijoje, nes tie skrydžiai vyko virš Šveicarijos, buvau taip pat Vokietijoje. Bet um, visas tas tyrimas nesibaigė kaltinimu, niekas nebuvo nuteistas. Net net jei kalbamės apie tokius dalykus su išsilavinusiais žmonėm, apie e, neteisėtą kalinimą ir ypatingai išdavimą, tai daugelis žmonių, net išsilavinusių žmonių pasakytų, bet jie juk teroristai. Bet turime mm, neužmiršti, kad tai yra labai rimtas rimti dalykai. Mes juk esame demokratinė valstybė. Neteisėtas sulaikimas, kankinimas. Kokius rezultatus tai duoda? Tai nieko neduoda, net jei ir ką duotų kankinimo ir neteisėto sulaikymo negalime toleruoti. Kaip aiškėja ir iš Frankenstein ataskaitos. Pone Singh. Ačiū. Pritariu ponui Pataro, atsakydama į man pateiktus klausimus dėl Alnaši bylos prieš Lenkiją. Tiesa ta, kad Lenkijos vyriausybė pateikė skundą, kuris buvo atmestas, tačiau 15 metų vasario mėnesį sprendimas galutinai įsiteisėjo. Aš e, noriu pabrėžti, kad mes kalbame apie rimčiausią Europos žmogaus teisų konvencijos pažeidimą ir kan... E, kankinimas buvo e, kankinimas kankinami kaliniai labai žiauriai, e, buvo naudojamos e, labai e, žiaurios technikos Lenkijoje, o Rumunijoje ponas Samalburgas pateikė informacijos generaliniam prokurorui, iš kurios aiškėja, kad ponas Alnašry buvo taip pat labai siaubingai, kai kankinamas, kaip pavyzdžiui, buvo maitinamas per išeinamąją angą, jis buvo prievarta maitinamas. Tai yra minima ir JAV senato ataskaitoje, pabrėžiant, kad e, CŽV šį metodą taikė nesant medicinės būtinybės. Taigi mes kalbame apie labai žiaurius žmogaus teisų pažeidimus. Jie reikalauja veiksmingo tyrimo ir teismo sprendime numatyta kompensacija nėra pakankama, norint kompensuoti tą nusikalstamą veiką, kuri yra nustatyta. Tačiau atitinkamų pareigūnų patraukimas baudžiamojon atsakomybėn yra labai svarbus ir užtikrinantis, kad panašus dalykai nepasikartos. Ačiū. Noriu padėkoti kalbėjusiems Europos parlamento vasario rezoliucijos vasario mėnesio rezoliucijoje yra reikalaujama nuolat atnaujinti informaciją ir šiandienos klausimai yra dalis e, mūsų e, pastangų. Noriu padėkoti visiems prelegentams už jų pranešimus, noriu padėkoti parlamento nariams Dėkoju visiems kolegoms e, už jų dalyvavimą. Šis tema tikrai labai sudėtinga. Ir labai svarbi siekiant kurti veiksmingą ir atskaitingą um, politiką remiantis uh, svarbiais teisingumo principais. Noriu padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijoje. Dėkoju kolegoms už dalyvavimą. Ačiū. Peccato, peccato non ci sono italiani parlamentari. Eh, okay. No, Italian no, no, Mr. Spitaro. Gaila, kad nebuvo parlamento narių iš Italijos, tačiau noriu pabrėžti, kad šis komiteto posėdis ir šie klausimai buvo ir yra transliuojami. Ir aš tikiu, kad yra Italijos piliečių, kurie jūs klausė ir girdėjo. E, malonu, kad taip yra. Galbūt net panos Farber taip pat e, klausė mūsų. Tikrai e, daugiau žmonių stebi mūsų posėdžius e, savo kompiuteriuose, nei sėdi čia. Ačiū. Kolegos, likite salėje. Tęsime Libe komiteto posėdį. Yra dar 11 darbo tvarkės punktas. Ir Nuo 12 iki 12.30 numatytas 11 darbo atvarkės punktas, vienoda vizų forma. Mes turime žengti pirmin. Džiugu, kad Silvija Ivan Kaufman pranešėja yra čia. Pirmiausia, komisija pateiks savo pranešimą dėl reglamento dėl vienodų vizų formų keitimo. 20 metų mes ieškome bendro sprendimo, kovodami prieš vizų padirbinėjimą ir aš pirmiausia suteiksiu žodį poniai Silvijai Ivon Kaufman. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Jau minėjote, kad 20 metų turime vienodą vizų formą. Ir 95 metais buvo priimtas reglamentas, būtų ir sprendimų dėl Šengeno erdvės Islandija, Norvegija, Lichtensteinas ir Šveicarija susitarė e, įvesti vienodos formos vizas. Reglamentas dėl vienodų vizų formų buvo pakeistas 2002 ir 2008 metais. Tuomet buvo bandama įvesti naujus saugiklius, kaip pavyzdžiui nuotrauką arba suderinti numeravimo sistemą, e, pritaikant ją prie SIS sistemos. Taigi pirminis reglamento projektas buvo parengtas 95 metais ir nepaisant padarytų pakeitimų susidurėme su tuo faktu, kad dėje e, esama padirbinėjimų, padirbinėjimo atvejų ir labai aukšto lygio padirbinėjimo atvejų. Ir panašu, kad turime apsvarstyti veiksmus, kurių galime imtis, kad vizos nebūtų padirbinėjamos. 2009 metais buvo um, įsteigta įsteigtas specialusis komitetas, dirbęs šešis metus. Jis turėjo parengti naują vizų formų projektą. E, tas dokumentas buvo parengtas, aš nesigilinsiu į konkrečias detalės, tačiau noriu paminėti keletą aspektų, kodėl nepateikiama nauja reglamento redakcija, nes iš esmės jei daromas e, trečiasis reglamento pakeitimas, tai dažnai e, reglamentas keičiamas visiškai, o nesiūloma nauja jo redakcija. Tačiau komisija e, per deleguotosius teisės aktus gali keisti techninės specifikacijas. Ir techninės specifikacijos iš esmės yra slaptos. Komisija siūlo praėjus devyneriems mėnesiams nuo reglamento prieimimo taikyti naujas techninės specifikacijas. Tuo pačiu metu siūloma taikyti šešerių mėnesių perinamąjį laikotarpį, per kurį būtų uh, laikomasi ir senųjų vizų formato standartų. Manau, kad turime veikti labai greitai. Kita vertus, valstybėms narėms taip pat turime palikti pakankamai laiko, kad jos spėtų pasirenkti. Dar vienas klausimas. Susidurėme su situacija, kai nežinome, ar Junktinė karalystė, Airija ir Danija dalyvaus šiame reglamente e, likščiau visos Šengeno valstybės taikė vienodą vizų formą. Manau, kad dabar tikėtina, jog vėl turėtų dalyvauti visos valstybės, nes uh, Kažkaip keista būtų, jei praėjus tiek laiko staiga tos trys valstybės nuspręstų nebetaikyti vienodos vizų formos. Ir paskutinė mano pastaba. Pirmininkė, manau, kad mes turėtume pritarti komisijos pasiūlymui, veikti turime greitai ir aš tikiuosi, kad mums pavyks greitai priimti sprendimą. Dėkuoju. Dėkuoju, Silvija. Dabar komisijos atstovė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai. Pranešėja daug ką išsakė, ką aš norėjau išsakyti. Dar porą papildomų pastabų jums leidus. Iš ties, e, dar 2009 metais šeštojo straipsnio komitete buvo pradėtos diskusijos apie naują vizų formą, naują vienodą formatą ir paskutiniais metais pagreitinome procesus, nustatę, kad valstybėse narėse pasirodė labai aukštos kokybės klastočių, vizų klastočių. Tuomet pateikėme pasiūlymą, e, kuo greičiau e, išspręsti šią problemą ir numatėme pakankamai trumpą pereinamąjį laikotarpį, per kurį reikės pradėti taikyti naujas vizas. Dar porą pastabų. Mes jau numatėme, kad valstybėms susitarus, kad tai yra reikalinga, būtų galima įvesti antrąjį brūkšninį kodą. Tai nėra šio pasiūlymo sritis, tačiau mes numatėme tokią galimybę vėlesniu laikotarpiu, matant, kad yra būtinybė į vizą įtraukti antrą brūkšninį kodą, taip pat įtraukti e, reljefinius požymius, kurie e, užkirstų kelią aukštos kokybės klastotėms. Dar porą pastabų kodėl mes ir toliau liekame prie savo pasiūlymo mm, teikti popierinį vizų formatą, turint omenyje, kad turime elektroninę vizų sistemą, kuri bus taikoma greitai visose valstybėse apskritai. Kaip jūs žinote, nacionalinės vizos nepatenka į vizų informacinę sistemą, jos yra neįvedamos į tą sistemą, todėl mes manome, kad yra per anksti atsisakyti popierinių vizų įklyjų. Manome, jog reikėtų numatyti tiesiog naują vizų įklyjų formatą. O po keleto metų, kai pamatysime, kaip veikia sistema ir mes beje jau matome, kad vizų informacinė sistema veikia puikiai, taigi e, praėjus dar keletui metų galėsime svarstyti galimybę rengti ir išduoti tik elektroninės vizas šiuo metu tam dar anksti. Tai padaryti dar anksti tuo ir baigsiu savo pristatymą. Mielai atsakysiu į klausimus, jei tokių bus. Ačiū. Ačiū. Ponas Sarvama, šešėlinės pranešėjas. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos atstoviai. Aš kažko dramatiško nepasakysiu, tiesiog Noriu padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą, už tai, ką jį daro, už tai, ką padarė. Porą pastabų. Pritariu, kad ši procedūra vyktų skubos tvarka, todėl kad, kaip jau buvo minėta, atsirado labai aukštos kokybės klastočių. Dėl tos pačios priežasties pritariu ir pateiktiems argumentams, leidžiantiems nukrypti nuo standartinės naujos reglamento redakcijos pateikimo procedūros. Taip pat e, šis teisės aktas nedarys jokio poveikio biudžetui. Puiku, kad galime pasinaudoti numatytą procedūrą, šeši, šeši mėnesiai ir daugiau čia nieko neturiu ką pridurti. Ačiū, Silvija, ar norėtumėte ką nors pridurti? Noriu padėkoti komisijos atstoviai už jos pastabas. Džiaugiuosi, kad ji išaiškino, kad dėl vizų įklyje reikalinga um, popierinėme formate. Manau, kad šis argumentas labai svarbus, o mes bendrai turime į tai atkreipti dėmesį. Manau, kad gerai, kad komisija ėmėsi tam tikrų veiksmų. Gerai, kad numatytos papildomos techninės specifikacijos e, e, buvo kalbėta apie e, reljefinius požymius ir kitas priemonės. Manau, kad turime nedelsdami eiti pirmin. Ačiū labai, Silvijai Ivon, dėkoju, kad buvote čia iki posėdžio pabaigos šis e, teisės aktas labai svarbus. Kolegos dar kartą pasikartosiu tai, ką e, minėjau ryte. Po pietų susitiksime 15.30, o ne 15 valandą. Ačiū, iki.